Bonjour euh, à tout le monde. Labadiena visiems. Pradėsime pirmąjį posėdį po, po, po atostogų. Man labai malonu su jumis susitikti po vasaros atostogų ir norėčiau palinkėti, kad šie metai būtų labai vaisingi darbo prasme, kadangi iš tiesų mums turimų atlikti užduočių netruks. Ar turite komentarų dėl darbo tvarkės? Jei ne, tuomet mūsų darbo tvarkė yra tvirtinama. Visi gavote 4 birželio taip pat 18 ir 19 birželio ir 9 ir 10 Liepos e, protokolus. Jeigu nebus pareikšta iki pabaigos šio posėdžio jokių pastabų, tai tie protokolai taip pat bus laikomi patvirtintais. Taip pat gavote rekomendacijas ir sprendimus, kurie buvo priimti 10 Liepos koordinatorių posėdėje. Jeigu turite kažkokiu pastabų dėl to posėdžio rezultatų, reikėtų iki posėdžio pabaigos pranešti tai sekretoriatui. Jeigu ne, tuomet viskas bus patvirtinta. Kol kas jokių pranešimų jums pateikti neturiu, galbūt komisija kažką turėtų. Komisija pranešimų neturi. Kągi, ačiū. Komisijai taip pat klausimų pateikta nebuvo, todėl dabar galime pereiti prie antro darbo tvarkės klausimo, tai yra mūsų klausimai klausimų valanda, e, pagalbos atstatymo ir vystymo susijimas, prieitėjimas prie veiksmingesnių pagalbos būdų. Norėčiau padėkoti prelegentams, poniai Piebaldui ir poniai Georgievai. E, norėčiau dabar perleisti pirmininkavimą tiems žmonėms. Mišel Strifler ir Tis Berman. toliau jūs pirmininkausite šiuose klausimuose. Merci beaucoup, euh, Eva. Labai ačiū, Eva. Pone komisarė Džordževa, pone Piebalgai, brangus svečiai, e, linkiu, e, noriu Jūs pasveikinti šiuose klausimuose mūsų komiteto vardu. E, tiems, kuriems, kurie manęs nepažįstu, prisistatysiu, ponė Stifler. E, E, nuolatinė pranešėja e, humanitariniais klausimais. Man be galo malonu pirmininkauti kartu su Tais Berman. Klausimai susideda iš įvadinės sesijos, kurioje dalyvaus du Europos komisarai. Taip pat vyks dvi diskusijos Du paneliai vyks. Pirmojo panelio metu galėsime geriau suprasti, su kokiomis specifinėmis problemomis susidurime krizės metu, kaip reikia e, pasinaudoti, e, panaudoti skubę pagalbą. Antro panelio metu mes pagalvosime, kaip e, programinius ryšius sustiprinti, kaip finans, finansinę paramą ES, taip pat kaip e, geriau numatyti daugiamečius finansinius planus 14-20 metams. Taip pat kiekvieno panelio pabaigoje bus 15 minučių e, laikas skirtas klausimams ir atsakymams. Dabar skiriu, e, sutikiu žodį kolegai, kad jis pristatytų trumpai. Trumpai pristatysiu. Prisistatysiu, kad esu Tais Bierman, esu pranešėjęs dėl septyniems, pagalbos priemonėms septyniems septynėms metams. E, džiugu vėl jūs matyti čia po šios trumpos vasaros atostogų pertraukos. Matau ir pažįstamų veidų, sakė, tai yra džiugu. Na ir aišku, džiugu būti čia kartu su ponė Georgieva, Europos komisijos nare, kur yra atsakinga už krizių valdymą ir pagalbos teikimą. Džiugu matyti poną Pybalks taip pat šioje salėje. Mes džiaugiamės matydami jūs čia ir džiaugiamės galimybę aptarti tokias svarbės temas. Kaip Europos komisija mato ryšį tarp vystomosios e, pagalbos, tarp atstatymo ir vystimo susijimo ir perimo prie veiksmingesnių pagalbos būdų? E, Svarbu, kad pagalba būtų tinkamai pateikta ir pasiektų adresatą. Buvo imtasi svarbių iniciatyvų, kurios aiškiai rodo, kad norima, kad būtų tas ryšys tarp atstatymo ir vystimo susijimo ir pačios pagalbos teikimo. E, mes žinome, kad Yra tokių organizacijų kaip Resilience ir Alijansas dirbantys šią srityje. Žinome, kad jie savo da, reikšmingą darbą atliko humanitarinių krizių kontekste ir esame matę, kad e, tos pagalba būtų sklandesnė, jeigu būtų daugiau koordinacijos. Dabar, komisarė, norėčiau perduoti žodį jums. Prašom, ponė Georgieva. Very much, uh, uh, I'm very grateful to the uh, members. Dėkoju. Esu labai dėkinga šio komiteto nariams, ypač dėkinga poniai Štifler, Štrifler ir ponui Bermanui. Labai svarbi yra ši mūsų aptariama tema ir dabar šie klausimai yra rengiami labai savalaikiai, sakyčiau. Svarbu, kad būtų siekiama pažangos mūsų aptariamoje srityje, tai yra ypatingai svarbu. Svarbu, kad mažėtų žmonių kančių, kad mūsų teikiama pagalba kainuotų galiausiai pigiau. Svarbu, kad būtų suteikiama pagalba žmonėms, kurie kasmet tenka e, patirti, ką reiškia būti konflikto e, auka, ką reiškia patirti visą eilę sunkumų, skaitant ekonominius. Reiškite Leiskite pradėti nuo mūsų įgaliojimų aptarimo. Mes esame numatę, kad atstatymo ir vystimo susijimas bus mūsų projektų vienas iš svarbiausių dalykų. Leiskite padėkoti kolegai už lyderystę šioje srityje, už konkrečius siūlymus, už platformos pasiūlymą, kuri leis padaryti politinius pasikeitimus ir taip pat tai leido pasiekti ir uh, pažangos vietose, konkrečiose vietose, kur teikiama pagalba. Kodėl ši tema tokia svarbi? Kasmet nuo 30 iki 40 šalių papuola į konfliktus, jos tampa konflik, dalyvauja konfliktuose ar aktyviai, ar pasyviai, ar, ar būna apsuptos konflikto zonų. Du trečdaliai tokių šalių kenčia nuo gamtos nelaimių, nuo stichijų įvairiausių. Ir susidaro toks užburtas ratas, kartais kai pagalba teikti būna iš tiesų labai sunku. Kai dėl humanitarinės pagalbos darbuotojų tos šalis, jų akimi žiūrint, yra prioritetas. Yra būtina, kad tas užburtas ratas atsivertų, kad būtų rastos išeitis. E, tad vystomoji pagalba yra labai svarbus dalykas, tik kartais ją sunku pateikti. Praktiškai žiūrint, e, susijęti atsatymą ir vystimą yra vienas iš svarbiausių dalykų. Tai reiškia, kad nebeliktų tos spragos tarp humanitarinės pagalbos ir e, vystomosios pagalbos veiksmų. Svarbu, kad pagalba būtų teikiama nepertraukiamai E, nes taip kartais nutinka, kad humanitariniai darbuotojai išvyksta, tačiau vystimasis dar dėja nėra e, užkeltas ant reikiamų bėgių ir nerėda reikiamą linkme. Tai paskatina dar didesnės krizės ir mums svarbu, kad atsirastų ta sąsaja tarp atstatymo ir vystimo. Nes žinome, kad konfliktų ir nelaimių yra ir nuolatos jų yra visą laiką, bet svarbu, kad būtų tinkamai teikiama pagalba, kad tie krizės laikotarpiai būtų išgyvenami sklandžiau. Tas e, ryšys tarp šio abiejų aspektų turi būti e, nebejotinai tvirtas, tuomet e, tampa lengviau teikti pagalbą, tuomet lengviau tampa veikti vietos administracijos struktūroms. Mes diskutavome su mūsų partneriais būtent apie tai, apie Nigeriją teikiamą pagalbą. Taigi, kokių veiksmų turėtume imtis, kad tas sąsaja atsirastų kad tai būtų tvirtas institucinis ryšys. Tad norėčiau paminėti tris dalykus. Pirmiausia, įvairios politikos. Mes jau matome, kad vyksta politiniai pasikeitimai Europoje. Yra kuriamas pagrindas tai mano minėtai sąsajai. Ir čia norėčiau paminėti keletą pavyzdžių. Į Niujorką buvau nuvykusi rūpiučio antrą dieną ir Europos sąjungos vardu kartu su pirmininkaujančio Kipro atstovais pasirašėme pagalbos dokumentus jungtinėse tautose. Mes matome, kad vyksta pasikeitimai ir tarptautinių lygmenių, apmastant iš naujo pagalbos teikimą. Kalbam apie tai, kad tiems, e, kurie dėl krizės savo šalyse stokoja maisto, jiems galėtume uh, nuvežti ir perduoti, pavyzdžiui, maisto perteklių iš mūsų šalių. Jie galėtų pasinaudoti. Tuo būdu būtų galima įdėkti tam tikrą čekių sistemą, kuri padėtų žmonėms suteikti tą pagalbą. Norėčiau kreiptis į Europos parlamentą ir norėčiau, kad būtų, kad jūs taip pat pritartumėte paramos maistu konvencijai. Mes taip pat ėmėmės iniciatyvos kartu su komisaru Pybalksu. Mes kalbėjome su FAVO, IFA ir pasaulio maisto programa. Taigi maisto saugumas yra tas klausimas, kur reikalingas holistinis požiūris. Būtina teikti pagalbą pažeidžiamiausiems krizių metu. nuolatos analizuojamos ir suprantamai pateikiamos. Visur, kur tik buvau nuvykusi, mačiau, koks yra skirtumas tarp to, kaip buvo veikiama ir kaip reikalingas yra tas požiūris, kur viskas pateikiama aiškiai ir suprantamai. Vienos iš kelionių metu mačiau e, tam tikrą etinę grupę, kuri kentėjo nuo maišninkų išpolių. Ir tiem žmonėms svarbu išaiškinti, ką reiškia vėl pakilti, vėl pradėti dirbti ir svarbu jiems tinkamai padėti, kad tai galėtų įvykti. Ir svarbiausia buvo teikti pagalbą tam, kad galėtų būti gydomi vaikai, kurie sirgo, svarbu, kad būtų statomi keliai, nes kodėl tų kelių reikia? O būtent, kad jeigu e, kartuotųsi maišininkų programos, kad žmonės galėtų saugiai pasitraukti. Taip pat svarbu, kad žmonėms būtų sudarytos sąlygos e, žvejoti, kad galėtų patys iš to prasimaitinti ir galbūt parduoti dalį laimikio. Taigi svarbu, kad žmonės suprastų, kad reikia iš e, praeities žaizdas išsigydyti, kad, kad jie pamatytų, kad yra įmanoma pakilti ir eiti pirmin. Dabar Europos parlamentas e, dirba prie biudžeto programavimo, tad darykite viską, ką galite, kad turėtume daugiau lankstumo. E, tos, tose vietose, kur kalbama apie pagalbos teikimą mums ir humanitarnė pagalba, mums būtina tinkamai padėti pažeidžiamiausiams. Ką tai reiškia? Tai reiškia, mums reikalinga didesnė manevro laisvė, numatant lėšų skirimą. Nes kartais tas, svarb, ta, tas svarbus dalykas, su 5 procentų pagalbos teikimu gali išspręsti daugybę dalykų. Tad tiesiog noriu pasakyti, kad mums reikia daugiau laisvės skiriant lėšas. Suprantu, kad Europos parlamentas nori, kad už kiekvieną centą būtų atsiskaityta, tačiau tose konkrečiose situacijose kartais to padaryti nėra įmanoma, eksantė vertinimo padaryti nėra įmanoma. Mm, ir tai tiesiog suriša mums rankas, negalime veikti taip efektyviai, kaip norėtume. Tai dėl priemonių. Norėčiau pasakyti, kad jos turi būti susijėtos Nes kalbant, ir be to kalbant apie humanitarinę pagalbą ir vystomąją pagalbą, mūsų požiūris yra panašus. Norėčiau užbaigti paminėtume dar vieną dalyką, o būtent kultūrinį pasikeitimą, būtent kultūrinio pasikeitimo aspektą. E, visos bendruomenės turi dirbti ir toliau, kad būtų kuriamas pasitikėjimo ryšys ir supratimo ryšys tarp jų visų. Nes šiandien dar yra tokių situacijų, kai tiesiog žvalgomas į vieniems į kitus. Humanitarnės pagalbos komitete mes norime, kad būtų veikiama greičiau. O vis, vystomojo, visomosios pagalbos ekipos savai sako, na, jūs veikiate per nelik lietai, o jiems atsakoma, na, na taip, jūs veikiate greitai, tačiau nenumatote jokių testinumo galimybių. O aš manau, ir aš tvirtai tuo tikiu, kad mes galime pažvelgti į egzistuojančius skirtumus ir tiesiog ieškoti stipriųjų, stipriųjų pusių. Humanitarinių darbuotojų stipriųjų pusė yra ta, kad jie atneša pagalbą labiausiai kenčiantiems, labiausiai jos reikalingiems. Ir būtina, kad tinkamai suprastos egzistuojančios realijos, o tą geriausiai supranta visomosios pagalbos teikėjai. Svarbu dirbti su vyriausybėmis. Tai yra taip pat mūsų stiprioji pusė. Jeigu to, tų šalių, kurios gauna pagalbą vyriausybės, gali tas programas laikyti savomis joms naudą nesančios, jeigu tos programos teisingai suprantamos, jos gali būti ypač naudingos. Ir nebūtina rodyti pirštais vieniems į kitus, tiesiog e, dirbkime petys petin, dirbkime kartu. Norėčiau paminėti tris specifinius pasiūlymus ir aš esu tikra, mums pavyks įgyveninti. Pirmiausia, e, labiau mokyti darbuotojus, kad galėtume vieni iš kitų pasimokyti. Antra, būtina sukurti tam tikrą geros praktikos bazę. Jau tai buvo šiek tiek paminėta. Na ir trečia, būtina dirbti kartu visiems tarptautinėje arenoje. Turime parodyti, kad tarptautiniu lygmeniu mes galime būti lyderiai ir čia lyderystė yra reikalinga. Na ir noriu pasakyti, užbaigdama štai ką, didžiuojusiu tuo, ką esame nuveikę kaip ES šioje aptariamoje srityje per pastaruosius metus. Kartais tai, ką mes e, nuveikėme, gali pakeisti ir kitų nuomonę. Pavyzdžiui, maisto pagalbos konvencija. Tai buvo tas dokumentas, kuriuo ne ypač kas nors tikėjo, tačiau matome, kad tai veikia, o buvo manoma, kad kažkas priešinsis tam, tai čekių sistemai, tų talonų sistemai, bet juk taip neįvyko, kad manoma buvo, kad JAV tam nepritars. Taigi, kai kalbame apie atsparumą, svarbu, kad būtų irgi tinkamai žvelgiama į tą aspektą. Manyčiau, kad turime dirbti kartu, ne tik irgi mes, Junktinės valstijos, žvalgydamėsi vieni į kitą, bet turime dirbti kartu. Aš manau, kad šiuo klausimu mes galime pasakyti, kad mes Esame pirmosiose gretose ir tikiuosi, kad juose ir liksime. Dėkoju. Excellent, thank you very much. Puiku, labai ačiū. Ačiū už energingą pasisakymą, tikrai įkvėpiantis pranešimas, o dabar suteiksiu žodį komisarui Prybalks. Dėkoju. Visų pirma, norėjau padėkoti Jums ir Mišel, kad suorganizavote šį klausimą, kad pristatėte mūsų abu ir šią temą, nes labai dažnai daroma ta klaidinga skirtis. Bet iš tikrųjų reikia kalbėti apie mūsų stipriasias pusės. Aš dirbu vystomosios pagalbos rytyje, kolegė dirba humanitarinės pagalbos rytyje ir reikia ieškoti tų bendrų sąlyčio taškų. Dabar dėl pagalbos atstatymo ir vystymo susijimo 2001 metais buvo komisija išleido komunikatą, taigi klausimas nėra naujas. Jau dešimt metų apie tai kalbame. Dabar matau ir tikiu, kad reikia šį klausimą pradėti spręsti iš praktinės pusės. Visų pirma, kai vyksta humanitarinės nelaimės, tuomet su skiriame finansinės priemonės maisto pagalbai ir panašiai, bet dabar manau, kad to nepakanka. Taigi, kitaip sakant, mūsų būsimos, būsimosios pagalbos programos ir turėtų būti, turėtų turėti konkrečią kryptį. Tai yra numatyti, ką konkrečiai norime pasiekti. Ir mūsų numatytos schemos turėtų remtis tai, ką jau buvome padarę ir ko jau esame pasiekę programomis Sahelija ar Somalio pusėsalyje. Taigi reikia stebėti ir žinoti, kaip turėtumėme elgtis, kai situacija susidurėme su netikėtomis situacijomis. Į tai reikėtų atkreipti dėmesį, tvirtinant būsimą į biudžetą. Bendratarbiaujant su skirtingomis bendruomenėmis reikia žiūrėti, kaip galima būtų išspręsti skurdo klausimus. Nes labai dažnai dėl gamtos stichijų, nelaimių, klimato kaitos ypatingos situacijos kartojasi. Ką mes jau nuveikėme? Tai yra mes daug dėmesio skiriame Somalio pusėsalio šalims. Mes dirbame su e, natūralių išteklių valdymu, tinkama mytyba, bendradarbiavime su vyriausybėmis. Mes, vykdydami savo strategiją, norime didinti atsparumą, pasiekti palyginimo palyginamų postumių ir tai daugiausia orientuojame savo naujojo strategijoje. ECO ir Europeid ne vienerius metus dirbo Sahelio regione, stiprindavos regiono šalių atsparumą, buvo sprendžiamos maisto trūkumo problemos, Taigi dabar yra parengtos konkrečios politikos atsparumo gairės, kuriomis gali remtis regione dirbantis donorai. Pagalbos atstatymo ir vystimo susijimas taip pat svarbus klausimas, kalbant apie Dramblio kalvo krantą. Bendradarbiaujame su ne viena nevyriausybinė organizacija, tiekiame pagalbą pagrindiniams dalykams, atkreipiame, bandome išspręsti problemas atsiradusias po vyriausybių kaitos. Planuojame įkurti sveikatos centrus, suteikti būtiną medicininę pagalbą, įrangą, padėti įgyvendinant sveikatos reformas ir gerinant infrastruktūrą. komunikate skirtame atsparumui mes atsižvelgsime į rizikos vertinimą ir stengsimės į tai atsižvelgdami parengti atitinkamą atsakymą, kaip galima būtų išspręsti krizę. Taigi dar kartelį norėjau padėkoti už pateiktus pasiūlymus ir už šiame posėdėje išsakytus jūsų pastabas mūsų darbui. Taip pat dar būtina paminėti nestabilias valstybės. Mūsų darbo atvarkėje numatyta, kad būtinas siekti veiksmingesnių veikių nestabiliose valstybėse ir vatkingiausiose regionuose. Naujajame plane mes išsamei planuojame spręsti šį klausimą, orientuotis svarbiausia į e, nestabilių valstybių, valstybės aparato stiprinimą ir taip didinti jų atsparumą. Pagalbos įstatymo ir vystymo susijimas yra kompleksinis klausimas ir kontekstas šio klausimo yra išties sudėtingas. Taigi veiksmų reikėtų pradėti imtis anksčiau, geriau negu vėliau ir laikytis to integruoto požiūrio. Kaip užtikrinti, kad mums tai pavyktų? Visų pirma, į, humanitarinės ir vis, į humanitarinį visumą pagalbą reikia žiūrėti holistiškai, o ne kaip į du konkuruojančius sektorius. Humanitariniai veiksmai negali būti laikomi kažkokiu tai pakaitalu. Jie turi būti testiniai. Vystomoji pagalba galėtų padėti spręsti nestabilių valstybių problemas ir pratesti humanitarinės pagalbos teikiamą naudą. Reikia pasistengti įsikišti kaip įmanoma anksčiau. Žinoma, pokyčiai neįvyks per nakt, problemos egzistuoja ir mano galva Pagrindinės problemos yra štai kokios. Yra per daug dirbančių sektorių, bandančių spręsti tas pačias problemas daugeliu skirtingų būdų. Reikia bendradarbiauti ir koordinuoti veiksmus tarp humanitarinės pagalbos ir visomosios pagalbos veikėjų. Taigi reikia konkrečių gairių, kaip reikėtų veikti trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiais, kaip reikėtų konkrečiai reaguoti į kylančius iššūkius pagrindinė išeitis būtų ta, kad mūsų finansiniai instrumentai būtų lankstesni ir lengviau panaudotini. Taigi tokiu būdu humanitarinė pagalba būtų atitiktų tą holistinį visą apimantį požiūrį. Būsimai daugiametiai finansiniai programai, programą reikia numatyti tą lankstumą, kurios būtinas nestabilių valstybių ir vargingų regionų problemams spręsti. Reikia atitinkamų biudžeto instrumentų. Kalbant apie nepaskirstytus fondus, iškyla tam tikrų naujų iššūkių ir naujose programavimo, biudžeto programavimo gairėse Mes minime, kaip galima būtų pagerinti pagalbos atsistatymo atvystymo susijimo finansavimo naudojimą. Mes konkrečiai siūlome, kaip galima būtų padėti nestabilioms valstybėms ir nuo nelaimę nukentėjusiams valstybėms. Taigi, aptarėme krizinės situacijas ir kokie būtų geriausi žingsniai ir veiksmai, kurių galima būtų imtis didinant atsparumą. Du generaliniai direktoratai rengia konkrečias gairias, konkrečius gerusios praktikos pavyzdžių pasiūlymus, į kuriuos bus galima atsižvelgti. Taigi, jau turime konkrečių rezultatų pagalbos atstatymo ir vystymo susijimo srityje. Tačiau to negana reikia siekti e, veiksmų visų tarptautinių lygių, kad pagalbos atstatymo ir vystymo susijimas pavyktų. Taigi dabar turime tą pereinamąjį laikotarpį, kurio metu būtina suprasti ir matyti tą platesnį paveikslą ir visoms ES valstybėms bendradarbiauti su mūsų tarptautiniais partneriais. ES yra vienas iš didžiausių paramos teikėjų ir turėtų imtis lyderiavimo vaidmens. Taigi jau čia buvo minėta būtinybė kreiptis į mūsų taptautinius partnerius ir Europos parlamentas turėtų taip pat pris, prie to prisijungti tai yra e, bendradarbiauti su mūsų partneriais ir pabrėžti pagalbos atstatymo ir vystymo susijimo svarbą. Dėkoju. Ačiū abiems komisarams. Dėkoju už jūsų puikius pasisakymus, kurie aiškiai rodo Europos komisijos norą ir ryštą ateityje dar labiau analizuoti tą ryšį tarp skubios pagalbos ir ilgalaikės plėtros. Kviečiu jūs pasilikti mūsų posėdėje, nes manau, kad jūsų pasisakymai e, sukelia tam tikrų klausimų kolegoms, jie jų turės ir užduos. E, tuomet, kai bus žodis tikas, kolegos galės juos užduoti, tačiau visus klausimus prašau telkti prie tų paminėtų šiandien aptariamų temų skubios pagalbos ir ilgalaikės plėtros. Jeigu pamatysime, kad jūsų klausimai nukrypsta nuo svarbiausios temos, mes tiesiog neatsižvelgsime į šios klausimus, nes turbūt puikiai suprantate, kad kiekvienam posėdžiui yra skiriama tema, kurios privalu laikytis. Trys ar keturi kolegos galės paklausti, o paskui komisaras vienas ar kitas atsakys. O dabar pradėkime. Žodžio Pirmiausia paprašė kolega Görens. Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti jums ir tais Bergman. Noriu dėkoti, padėkoti ir abiems komisarams, ponui Pyvals ir poniai Georgievai, e, už tai, kad atvyko į šį posėdį, kur aptarėme tokią svarbi tema. Kai dėl abiejų komisarų pasisakymų, aš manau, kad čia mes matome porą, kuri tarpusavį puikiai sutarė ir veikia labai harmoningai. Neturiu nieko pridurti prie to, ką jūs pasakėte. Tiesiog norėjau paklausti, ar viską pasakėt jau. Norėjau jūsų paklausti apie tai, ką jūs manote, kokį vaidmenį galėtų ir turėtų vaidinti kiti veikėjai, ne institucijos. Pavyzdžiui, gali atsitikti taip, kad instituciniai veikėjai ar vyriausybių veikėjai ir struktūros nėra priimami ar laukiami vienoje ar kitoje šalyje, kur reikia teikti, teikti pagalbą. Ar tokiu atveju jūs manote, kad būtų reikalinga renkti tam tikras dėrybas ir pasitelkti čia tam tikrus decentralizuotus vienetus, kok, pavyzdžiui, kokios nors humanitarinės organizacijos atstovus ir panašiai. Tai toks būtų mano klausimas. Numeris vienas, antrasis klausimas būtų toks. Jis būtų susijęs su to, ką minėjo ponė Georgieva dėl maisto pagalbos konvencijos. Čia reikėjo dirbti labai aktyviai, jūs kalbėjote su parlamento vadovu, su ponia. Ne Eva Žoly, mūsų komiteto pirmininkė, mes gavome šį dokumentą ir norėčiau paklausti, dabar dokumentas svarstomas, mes savo darbą daug maž atlikome, tad kokia padėtis yra dabar? Tiek būtų mano klausimų. Pirmininkė, ačiū, dabar žodis ponui Kortės Astra, prašau. Muy bien, muchas gracias, presidenta. Eh, en primer lugar, quisiera reconocer el trabajo de los. Ačiū pirmininkė, pripažįstu, kad labai puikus darbas pirmininko atliktas ir ponas Piebaks, ir pona Georgieva. E, labai daug prisidėjo prie šios temos nagrinėjimo. Dabar norėčiau pasakyti keletą dalykų. Pirmiausia, parlamente ir šiame komitete e, labai reikalingas didesnis lankstumas E, vystimui ir kitoms rytims. Taip pat norėčiau pasakyti, kad viskas turi būti taikoma skaidriai ir su tam tikrus susitarimu. Du dalykus norėčiau paliesti. E, mes dabar gilin, gilinamės į vieną dalyką, norėčiau, kad dar labiau pasigilintumėm, būtent čia turiu galvoj, gale, e, galvoje e, koordinavimą ir norėčiau paklausti, kokį dokumentą turime turėti tam, kad būtų galima geriau viską koordinuoti vietinėme lygmenyje. Merci beaucoup, la parole est à Madame Ačiū, ponė Dres. Beaucoup, euh, la... Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti abiems komisarams, joms pasveikinti. E, jie pasisakė apie skubę pagalbą, rehabilitaciją ir norėčiau paklausti dėl tų mechanizmų, kurie jau yra įdėkti finansavimui kokie fondai ir kada 2013 metais bus galima naudoti. Ačiū. Dabar pasiūlysiu komisarams atsakinėti į klausimus, kas pradeda. Madam. Uh, for the, uh, for the and, uh... Dėkoju už klausimus. Norėčiau pasakyti štai, ką Norėčiau užtikrinti, jūs teisingai suprantate mūsų atsakymus, jūsų klausimus. Kai dėl vyriausybių atstovų teikiant pagalbą, na, aš manau, kad mes stengiamės telkti bendras pastangas humanitarinių organizacijų atstovų ir vystomosios pagalbos atstovų. Kodėl? Todėl būtent, kad būna tokių aplinkybių, kai vykstant konfliktui ar įvykus kokiai nors nelaimiai, vyriausybė gali būti praradusi visus įgaliojimus, ir čia nu, galėčiau priminti Haičio pavyzdį, arba vyriausybė gali būti sukėlusi problemą, ar prisidėjusi prie jos. Na, Sirija nėra gal pats tinkamiausias pavyzdys, nes čia jokio tolesnio vystimosi nevyksta šiuo metu. Tačiau yra tokių situacijų, kurias aš minėjau, kai vyriausybių veiksmai yra labai riboti, Somalija, pažinai, vyriausybė matoma kaip programos dalis. Ir čia tenka pasitelkti humanitarinių organizacijų darbuotojus. Nes tai yra tos organizacijos, kurios teikia pagalbą tiesiogiai nukentėjusiems žmonėms. Tai yra privalumas. Bandant kurti kelius tolesniam vystomajam bendradarbiavimui. Be abejo, tvarių sprendimų reikia. Tai sudaro šiek tiek, tai teikia paramos tam tikros vyriausybėms ir mums būtina pažeidžiamiausių žmonių interesus teisingai suprasti ir juos reaguoti. Tai pasakyti ir apie humanitarinių organizacijų savus, ir apie visomosios pagalbos teikėjus. Aš norėčiau pasakyti, kad veikiame pagal atskirus atvejus, atsižvelgdami susiklošiusią situaciją kiekvienoje šalyje. Tačiau kartu mes savo gebėjimus galime tik padidinti, siekdami konkrečių rezultatų. Ponas Pybalks minėjo Dramblio kalvo kranto pavyzdį. Tai yra labai nesenas pavyzdys. Po rinkimų atsirado daug nepasitikėjimo tarp abiejų pusių, tarp tų, kurie rėmė prezidentą Oterą ir kitų, kurie rėmė jo oponentą. Ir čia mes pamatėme, kad humanitarinės pagalbos teikimo bendruomenė atliko labai rimtą darbą teikdama socialinės paslaugas. Tuo tarpu šiaip normalioms sąlygoms esant vyriausybė turėtų tai daryti. Tačiau, kai susitikome su šalies prezidentu, prezidentas mus ragino ir toliau būtent šitaip teikti humanitarinę pagalbą. Kai dėl maisto konvencijos, norėčiau pasakyti štai ką. Puiku, kad parlamentas pripažįsta ir taryba pripažįsta šio dokumento svarbą. Dėl to manau, kad greit galėsime pasiekti rezultatų. Tačiau negaliu patikėti. Tačiau norėčiau pasakyti, kad labai būtų svarbu, kad ir jūs į savo prioritetų sąrašą šitą dokumentą įtrauktumėte. Jeigu iki spalio mėnesio netliksime mums skirtų namų darbų, taip vadinamų, pavėluosim, nes narių skaičius yra ribotas, liko šešios vietos, tad mes turėtume papulti į tą šešetą, kur galėtume būti atstovaujami kaip Europos Sąjunga. Na ir paskutinis atsakymas. Kai dėl lankstumo, manyčiau, kad jo tikrai nėra per daug ir niekada nebus per daug. Kad, mums svarbu, kad labiausiai pažeidžiami galėtų sulaukti pagalbos. Su kuogi šiandien susidūrėme, su kokia problema? o būtent ES pozicijos gali susviruoti, nes ekonominės realijos stumia kai kurias iš mūsų valstybių narių į tokią situaciją, kad joms tenka mažinti lėšas vystomajai pagalbai. Na, neminėsiu konkrečių pavyzdžių, tačiau tas lėšas joms tenka mažinti ir kai kuriais atvejais tas lėšų mažinimas yra pakankamai rimtas. E, Nepamiršime, kad pažeidžiamiausi nuo to kenčia. Na, moralės požiūrių. Teisinga būtų suteikti reikiamą pagalbą tiems, kam ji reikalinga. Tačiau turime. Tačiau turime neužmiršti tų, kurie kenčia. Valstybės narės žvelgia į mus ir laukia, kadagi atsiras tas balansas. Be abejo, krizės vyksta reguliariai, žvelgiama į komisiją, sakoma, darykit ką nors, reaguokit. Tačiau tuo pat metu matome, kad skiriamų lėšų mažėja. Tad aš manyčiau, kad mūsų visų bendrai ateičiai, mūsų visų vaikų ateičiai turime likti teisingoje barikadų pusėje, būtent pagelbėti tiems, kurie šiandien uh, yra pažeidžiamiausi, kurie stokoja maisto ir kuriems reikalinga pagalba. Dėkoju. And, uh, Na ir dėl egzistuojančių humanitarės pagalbos mechanizmų. Dabar mes išleidžiame apie 10 procentų savo lėšų e, padedant tiems, kuriuos ištiko gamtinės nelaimės. Ir savo programavimo darbe mes šiek tiek perkeliame prioritetus ir stengiamės remti tuos projektus pirmiausia, kurie teikia ilgalaikę pagalbą. Trečdalis mūsų lėšų tenka pagalbai maistu maisto pagalbą teikdami naudojamės čekiais ir talonais, taip vadinamaisiais, voucheriais. Mes, kitaip tariant, maistą tiekiame tik tais atvejais, kai vietinė maisto rinka yra sužlugusi arba patiria labai rimtų sunkumų. Tai darydami mes maitiname alsančius, tačiau tuo pat metu remiame vietos ūkininkus. matome, kad ilgai besitešinčios krizės yra ypač žalingos, jos kelia daugiausia susirūpinimo. Svarbu kurti, svarbu plėtoti tokią veiklą, kuri padeda apsaugoti gyvybę, svarbu, kad būtų užtikrinamas tinkamas vaikų maitinimas. Tam reikia žmonių išteklių, finansinių išteklių, būtina mokyti žmonės sukurti daugiau darbo vietų. Tačiau svarbiausia dabar yra už, dabar svarbiausia yra užtikrinta, kad žmonės galėtų turėti darbo vietą, tinkamai dirbti ir taip pat numatyti, kaip gražinti regioną ar šalį į vystimosi kelią. Tam yra būtinas profesinis mokymas, kurį galėtų gauti jauni suaugę žmonės tuo ir norėčiau baigti savo pasisakymą. Pasaulis pasikeitė. Vyko tiek daug krizių. Yra tokių vietų, kur krizės vyksta nuolatos. Mes žinome, kad yra tokių vietų, kur, pavyzdžiui, pabėgėlių stovyklos neišmy, neišnyksta kartų kartas. Ir manyčiau, kad tas tradicinis atskirimas tarp humanitarinės pagalbos veiklos ir įstomiosios pagalbos veiklos nebėra reikalingas. Būtent dėl to mes tos klausimus čia ir kelime, būtent dėl to mūsų diskusija yra tokia svarbi. Ačiū žodis ponui Piebalgų. Ne, jis atsisako dabar pasisakyti. Taigi norėčiau patikslinti dėl e, pagalbos maisto produktais konvencijos. E, komisija pristato, parlamentas sakė diskusijas, per penktadienį e, turėtume balsuoti spalį. Ponas Piebalgs. Sam. Dėl klausimo, dėl kitų šios ryties veikėjų, manau, reikia paliesti lyderystės dalykus. Kalbant apie pagalbą su atstatymo ir vystymo susijimą, daugiausiai dėmesio skiriame atsparumui. Tai nėra taip pas pats, bet šios dvi sritis yra glaudžiai susijusios. Kalbant apie dabartinę koncepciją, Tai turime Pasaulio banką ir Kristalina daug dėmesio skiria bendradarbiaujant su Pasaulio banku, kuris remia daug organizacijų dirbančius šioje srityje. Ir mūsų komikate, atsparumo komunikate, mes ir kalbėsime apie galimybę mobilizuoti visus veikėjus. Mes tikimės, kad lyderio vaidmens imsis pačios valstybės narės. Tai yra vyriausybės ir patys šalių piliečiai, nes tikrai toks būtų mūsų prioritetas. Ir dabar, kai kalbame apie būsimą finansinę programą, sakome, kad reikia įvardinti nedaugiau trijų prioritetų ir aktyvus, aktyvius įsitraukimas yra labai svarbus. Taip pat būtina turėti tam tikrą lyderį, kontaktą konkrečiai kiekvienoje valstybėje. Taigi bus skirtumų tarp pagalbos atstatymo vystymo susijimo ir atsparumo didinimo. Manau, kad mes jau šioje srityje esame toli pažengę į priekį. Ir ko aš tikėčiausi, tai yra tai, kad mes imsime to, imsimės to lyderystės vaidmes ir kad turėsime konkrečius lyderius kiekvienoje valstybėje programavimo metu. Tikiuosi, kad pavyks to pasiekti ir pakeisti situaciją tokią, kokia yra dabar. Taip pat glaužiai bendradarbiausime su vietos institucijomis pagalbos įstatymo vystymo susijimo ir atsparumo klausimais. Ir kalbant apie konkrečius finansinius instrumentus, linkiu parlamentui ir tarybai sėkmės, sutariant dėl biudžeto. Taip suprantu, kad kai kuriuose srityse lėšos buvo ženkliai sumažintos ir bet nepamirškime, kad būtina kai kurias valstybės labai remti ir padėti joms sunkioje situacijoje, taigi labai tikiuosi, kad tai bus atsižvelgta tvirtinant 2013 metų biudžetą. Labai ačiū. Pereisime prie pirmojo panelio, pirmojo klausimų raundo. Voilà, on va donc raccompagner d'abord monsieur le... Pirmiausia, išleisime komisarus, o kitų pasisakančiųjų paprašysime ateiti į tribūną. Pana Šmalė, pana Laurį ir pana Grunvald. Thank you very much. Monsieur, euh,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 Prašom susėsti vietas. Apie atostogas pakalbėsite vėliau. Tie, kurie salės galia taip pat. Viskas labai gerai. Dabar pats laikas pirmąjį panelį pradėti. Pagalbos atstatymo ir vystymo susijimas. Viskas supratote. E, kaip ten tarp humanitarnės pagalbos ir, ir mm, atstatymo bei vystimo susėjimo e, tokia neaiški riba yra. Taip pat e, vystimas, ilgalaikis vystimas ir kaip atsireaguoti krizių e, metu. Šis modelis buvo pradėtas, kadangi reikia Aštuntajame, devintame dešimtmetyje tiksliau vyko įvairios katastrofos, reikėjo jas duoti atitinkamą atsaką. Jau prieš dešimtmečius buvo sugalvoti tie planai, tačiau labai juos buvo sunku įgyvendinti. Dabar visi, e, kurie pasisakys, tą įrodys, tačiau norėčiau pasakyti, kad LRRD šis planas buvo sudarytas. Labai atsiprašau, sako kalbėtoja, mano telefonas pračiūba kaip paukštis. Šalia jo sėdintis panas sako, aš tai beveik nekaltas. Taigi, parama, tradicinis bendradarbiavimas, devintojo dešimtmečio patirtis parodė, kad kai kada būna labai sudėtingos situacijos krizinės ir e, jų E, metu neįmanoma tokio atsako imti, sakykime, jeigu krizė ilgalaikė, jeigu e, keičiasi aplinka, kiekvienas atsakas atskirai ir nuosekliai neįmanomas duoti. Taigi pereimas prie tos strategijos rodo, kad labai daugeliu atveju krizės e, reikalauja, kad būtų pasitelkiami įvairūs instrumentai vienu metu. Reikia tris kategorijas krizių išskirti, e, kur galima taikyti RD. Pirmiausia, kai vyksta gamtinės katastrofos, toliau, kai vyksta kariniai konfliktai ir kai vyksta struktūrinės e, krizės, bei jeigu e, politinė, ekonominė, socialinė situacija šalyje sugenda. <clears throat> Dabar matome, kokios krizės kiekvienu atveju iš tų trijų kategorijų, į kurias patenka. Nesena humanitarinė krizė rodo, kad labai sunku e, paskirstyti, kaip teikti pagalbą nedelsiant humanitarinę arba ilgalaikę. Sakykime, į Haitį keletą kartų važiavau po žemės drebėjimo ir Mm, nustačiau, kad LRRD dar ir dabar yra labai didžiulis nuostolis, nu, didžiulis iššūkis. Jeigu dabar įvyktų kažkoks žemės drebėjimas ar nelaimė Haityje, tai tada tiesiog kyla klausimas, kaip reikėtų, kokį atsakymą nuo pat krizės pradžios, kokią atsaką turėtų duoti ES pavyzdžiui, Afrikoje ir dabar nuolatos pasikartoja humanitarnės maisto krizės, kai vykau į Čadą ir į Keniją, man pasirodė, kad kiekvienas humanitarnis veikėjas bei kiekvienas vystimo veikėjas dirba nežinodamas, ką daro jo kolega. Nėra jokios sinergijos e, ir jokio susikoordinavimo. Todėl labai Norėčiau pasidžiaugti Žirsael ir, kitom, ir kitą iniciatyvą. E, mes pakvietėme tris ekspertus, kurie pasisakys. E, aš norėčiau pasveikinti visiems trims pasisakantiems ponas Matė Šmal, atstovaujantis e, Raudonąjį kryžių. Labai džiaugiamės, kad jis čia. Tai yra labai aktyvi organizacija, kuri dirba humanitarnėje srityje. Ir e, kuria ilgalaikius pagalbos planus. Jūs labai puikiai įsiliesite į mūsų diskusijas apie LRRD. Antras mūsų svečias, ponas Amadua Laury, Nigerijos 3N iniciatyvos aukštasis komisaras. Mes labai susidomėję išklausysime, kokias konkrečias priemonės Nigerijoje pasitelkėte kovodami su e, krizėmis, maisto produktų krizėmis, taip pat François Grünewald, kuris dirba mokslo tyriamajame institute. E, institute būtent, kuris užsijima krizėmis bei e, krizių situacinių sprendimų bei atstatymų. Jūs e, ir Haityje, ir Afganistane dirbote, tos situacijos šalyse be galo skirtingos. Jūs žinote, kokia konkrečiai situacija buvo kiekvienoje iš tų valstybių. Taigi, tai, taigi ponai, norėčiau, kad pasidalintumėte savo patirtimi LRRD taikymo srityse, Afganistane, Haityje ar kitur. E, man taip pat būtų labai įdomu išgirsti, kas palengvino jūsų darbą arba kas jį apsunkino, e, taikant konkrečias LRRD priemonės vietoje. Tokiu būdu galėsime pasimokyti ir taip pat galėsime nuspręsti, kaip ateityje geriau taikyti įvairius LRRD. Taigi jums kiekvienam trumpam pasisakymui suteikiu šiek tiek laiko, tada, brangus kolegos, jums užduos e, parlamentarai klausimus, ponas Šmalė pradeda. Labai norėčiau, kad neviršytumėte nei vienas iš jūsų septynių minučių. Ponas Šmalė, septynios minutės jums. Ačiū, ponė Šteifler. Kalbėsiu angliškai. Leiskite pasakyti, kad atstovauju Raudonojo kryžiaus ir Raudonojo pusmenulio organizacijoms. Džiaugu, kad girdėjau poną Bermaną ir ponę, ponę Šlifrę sakant, kad e, ketinama stiprinti sąsąją tarp pagalbos teikimo ir vystimosi. Mes norime, kad vyktų sklandus bendradarbiavimas su europinėmis institucijomis. Mes turime bendrą tikslą - sustiprinti savo veiksmus, sustiprinti e, pažeidžiamų žmonių ir jų bendruomenių atsparumą, sustiprinti pačias šalis. Jūs jau girdėjote daug kartų žodį atsparumas. Aš diskutavau su generaliniu sekretoriumi apie tai, ar atsparumas yra kitas madingas angliškas žodis, ar tai yra šis tas daugiau diskutavau su jungtinių tautų atstovų įsiminančiu e, maisto programos klausimais. Ir ponas Navaro sakė, kad, na, pasitelkit tą žodį teisingai. Aš pritariu e, nu, tam, ką gėdėjau sakant, kad atsparumo stiprinimas yra geriausias kelias kriziai išspręsti. E, tai, kad šalis šaliai suteikiama pagalba, kad jai leidžiama atsikurti, padeda jai tapti atsparasne, o, o tai yra naudinga atskiriems šalies žmonėms, jos institucijoms ir visai valstybei apskritai. Aš neminėsiu gal tų iniciatyvų, kurios jau e, buvo minėtos. Kitas dalykas, kurį paminėčiau, yra tas, kurį jau šiek tiek paminėjo, kalbėdami komisarai, pačiu ne Džordžieva. Svarbu kad būtų telkiamos bendros pastangos. Tai yra ekonomiškai naudinga ir pavyktų reaguoti greičiau į susidariusią vienokią kitokią krizę. Norėčiau pasidalinti su jumis Kenijos pavyzdžių. Daugelį, daugelį atvejų pamatome, kad pasaulė nieko naujo. Kenija sulaukė paramos tarptautinių lygminių Ir mes žinome, kad tas senas principas tebe galioja, geriau žmogui nes žuvį duoti, bet išmokyti jį žvejoti. Ir Kenijoje buvo toks pavyzdys, kad, na, tiesiog žmonės tiesiog gavo pagalbą, žvejybos veikla buvo atidėta, tiesiog buvo eimamas į konkrečių veiksmų, išmokant žmonės kitokios veiklos, žemės ūkio veiklos, jiems buvo duota sieklų, kad jie galėtų išmokti patys dirbti. Ir ten dirbo raudonojo pusminulio atstovai su šia šalimi ir tie žmonės išmoko patys dirbti, patys apsirūpino maistu ir dar galėjo teikti pagalbą kitiems badaujantiems. Taigi, manyčiau, kad šalies atkūrimą, e, atstatymą yra būtina susijęti su visumoje pagalba. Labai svarbu, kad kai matome kenčiančius nuo krizių ar nelaimių žmonės, kad tie žmonės būtų ne tik tiesiog aukos, tik nukentėję, bet kad jie būtų ir aktyvūs veikėjai atkuriant savo šalį. Nes čia yra svarbiausias atsakymas į mūsų šiandien keliamą klausimą. Svarbu, kad būtų teikiama pagalba pabėgėliams, tačiau dažnai Tie, tie, tie pabėgėliai pirmiausia atsidūrė pas žmonės, e, jeigu pamėtume Haičio pavyzdį ar uragano pavyzdį, pamatytume, kad e, tuos žmonės pirmiausia priima kiti žmonės. Kolorado valstija vėlgi toks pat pavyzdys. Žmonės, kurie nukentėjo nuo uragano, turi stotis ant kojų taip pat ir patys. Taigi čia ir matome, kad tas susijimas atkūrimo ir įsamosios pagalbos turėtų tapti kūnu. Galėtume paminėti dar vieną pavyzdį. Birmą norėčiau čia paminėti. Ten įvyko didžiulė nelaimė. Vietoje dirbo 17 tūkstančių savanorių. Ir tie žmonės neišdygo nežinia iš kur. Juos reikia išmokyti, kad jie būtų pasirengę padėti pagalbos atveju. Taigi, tai irgi kalbant apie vystimosi ir pagalbos teikimo atstatymo susijimo yra lab, labai svarbus aspektas, kurio nevalia pamiršti. Savanoriai turi būti apmokomi ir kompetentingi. Na, suprantama, kad veikti iš anksto yra gana sudėtinga, tačiau kuo veiksmų įmavosi anksčiau, tuo visiems geriau. Tai reiškia, kad ta ankstyvo įspėjimo sistema turi veikti sklandžiai. Ir čia galėčiau paminėti e, Sahelio krizę Afrikoje. Vietos bendruomenės pavojaus varpai skambino seniai, iš anksto – Tačiau kai kurios organizacijos, kurios dirbo su šiuo regionu, netkreipė dėmesio įsiunčiamus pavojaus signalus ir nelaimės išsiplėtė. Taigi, iš patirties irgi pasimokėme ir daugiau iš Sahelio krizės. Svarbu, kad būtų investuojama krizės metu į uh, dvišalį požiūrį, kad būtų, kad būtų tinkamai reaguojama ir kad būtų uh, kad būtų veikiama abipusiai naudingų pagrindų. Mes iš Nigerijos programų, iš Sahelio krizės pasimokėme daugybės dalykų, kur šis pavyzdys pasitvirtino. Abu komisarai kalbėjo apie tai, kaip svarbu partnerystė ir bendradarbiavimas. Be abejo, galime tik pritarti tam. Nebegalima veikti pavieniui mūsų dienomis. Svarbu, kad būtų įtraukiami visi suinteresuoti subjektai į krizės sprendimą, kad būtų pasitelkiamos ir karinės pajėgos reikalai esant ar privatus sektorius. Na ir norėčiau paminėti dar porą dalykų, kurių vienas būtų toks. Turime pripažinti, kad net esant tokioms situacijoms, kai neviltis didžiulė, Turime turėti galimybę pasinaudoti moderniausiomis technologijomis, kad galėtume išsiaiškinti, kad žmonėms tarnaujame geriausių būdų. Būtina turėti e, galimybę išklausyti atsiliepimų apie teiktą pagalbą ir jos naudingumą. E, inovatyvūs sprendimai yra tokių pavyzdžių nekarta padėjus spręsti problemas. Pavyzdžiui, vėlgi, Kenijos pavyzdys buvo pasitikėjimas pateiktos technologijos susijusios su mobiliųjų telefonų tinkamų panaudojimu ir tai tikrai padėjo surinkti informaciją, taip sužinoti apie labiausiai pažeidžiamus žmonės. Haitis kitas pavyzdys. Ten iš pradžių atsiliepimų mechanizmas neveikia, bet mes pasinaudojame vėlgi tą pačią technologiją, kad žmonės galėtų žinutėmis įspėti apie tai, kas jų nuomonė buvo svarbu. Na ir galiausiai leiskite pasakyti Dar viena pastaba apie tai, apie ką buvo kalbama diskusijose, o būtent apie struktūrinės kliūtis. Ir mes turime pavyzdžių, kai vystimasis ir humanitarinė pagalba ir klimato kaita yra tie klausimai, kuriuos bandoma nagrinėti atskirai. kartais, žiūrint praktikoje, matome, kad kai kur tos funkcijos įvairių pagalbos teikėjų persidengia. Ir tai nėra labai prasminga. Būtent dėl to mes remtume tai, apie ką minėjo komisarė Georgieva. Būtina teikti pagalbą, bet taupyti lėšas, kad būtų galima padėti didesniam skaičiu žmonių. Tad mes diskusijose dėl daugiametės finansinės programos 13 metų e, rekomendavome, kad būtinas didesnis lankstumas, būtinas testinumo užtikrinimas, užtikrinant šalies vystimą vienos ar kitos, kuris be kitako apima ir šalies atkūrimą po krizės ir pagalbos teikimą. Reikalingas didesnis lankstumą sudarant biudžetą. Mums taip pat reikėtų, kad būtų atsižvelgiama į įvairių į įvairių organizacijų suskirstimus, kad nebūtų tiek daug dėmesio skiriama tam, ar organizacija yra humanitarinės pagalbos teikėja ir vystomosios pagalbos teikėja. Tad manyčiau, kad realybėje svarbu dirbti visiems kartu petys petin ranką rankon nes tiek šalies atkūrimas, tiek tolesnis jos vystimasis yra vienodai svarbus aspektai. Ačiū. Merci beaucoup. Dėkoju, ponui Šmelė. Žodis ponui Alaurį. Septynios minutės, prašom. Bien, euh, merci bien, Madame la Présidente. Ačiū, pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai. Aš norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti nuo Nigerijos vyriausybės, Europos parlamentui ir visai ES už didžiulį susidomėjimą mūsų šalimi. Pone pirmininkė, aš norėčiau taip pat Jums padėkoti, kad pakvietėte į šiuos viešuosius klausimus. Aš norėčiau taip pat papasakoti, kaip ES mūsų šalyje veikia, e, kaip ji veikia iš vien su mumis. Įrodymas, kad, sakykime, pana Žalsinė buvo Nigerija du kartus per metus. Ir mums tai parodo, kaip iš tiesų ES domisi e, Saheliu, kaip domisi uh, E, mumis ir kaip padeda mums išbristi iš tų sunkių situacijų, kuriuose esame atsidūrę. Pone pirmininkė, aš manau, kad ne tik Nigeris gali būti statomas e, pavyzdžių. Nigeris tai yra tokia šalis, kuri labai sausa, labai nepalankus čia klimatas ir tai yra tokia šalis, kuris susiduria su situacijomis, kuriomis, kurios nuolat pasikartoja. Būtent krizės kyla nesaugumas maisto produktų prasme ir potviniai. Taigi tai yra pats geriausias pavyzdys, kur galima pamatyti, kaip daugelį dalykų reikia kartu atremti ir situacijas tvarkyti skubes ir e, kurti tvaraus vystimo planus. Nigerija viskas yra skubu. Labai skubu dėl to, kad kiekvieną dieną mes susidurime su situacijomis, kurias reikia skubiai spręsti. Tačiau mes taip pat sakome, kad jeigu ir toliau turėsime lenktyniauti su laiku, tai uždusime, galbūt mūsų netgi širdis sustos nuo to tempo, tad reikėtų pasižiūrėti, kaip tą situaciją spręsti, e, kaip reikėtų, e, kaip reikėtų bėgti e, ilgalaikius, ilgus, ilgas distancijas ir kartu su vyriausybė ieškoti strategijų, kurios leistų spręsti ir skubę situacijas ir sukurti pagrindus uh, tvariam žemės ūkio vystimui, kuris mūsų žmonėms leistų e, išbristi iš tų skubos situacijų, kad tos sausros situacijos neužtrauktų bado, kad potviniai e, ne nusineštų dešimčių ir šimtų ir tūkstančių žmonių gyvybių. Taigi mes norime tokios strategijos, kuri spręstų ir vieną ir kitą klausimą kartu kita vertus reikėtų dar ir tokios strategijos, kuri apjungtų, e, kuri apjungtų pagalbą, atstatymą ir vystymą. Taigi mes jau pagalvojome apie tokią strategiją, pabandėme ieškoti konsensuso kartu su visais ministerijų, e, civilinės visuomenės, parlamento atstovais. E, tai, tai yra mūsų 3N iniciatyva, kada nigeriečiai e, teikia maisto produktus nigeriečiams. Stiprinti e, nacionalinius gebėjimus e, maisto gamybos rytyje, apsirūpinimo ir sprendžiant klaidas. Ta iniciatyva yra tokia iniciatyva, kurią jau šiek tiek pristatė ponia pristatė ir tai yra kalbama apie ekologinį maistą ir jai turėtų būti e, tokia tema, kuri jai patiks. Mm, nieko ekologiškesnio negalima sugalvoti už tai, ką jūs dabar taikote mūsųsi. Tai yra tokia strategija, kuri e, susiduri, kuri turi penkis, penkis kryptis. E, tai yra E, miškų e, ir žuvų išteklių e, didinimas ir įvairinimas, taip pat reguliarus rinkų aprūpinimas tiek miestuose, tiek kaimuose produktais, gerinimas klima, koordinacijos ir panašiai. Tos penkios sritys yra tokios sritis, kuriuose reikia susijęti tokius dalykus kaip pagalba, atstatymą ir vystymą. E, sprendžiant skubius klausimus, mes pasitelkėme trečią kryptį ir toje trečioje kryptyje yra kaip tik numatyta krizių valdymas. Čia e, žiūrime, kaip spręsti įvairias e, krizės, kaip spręsti humanitarinius klausimus ir panašiai. Tai yra e, humanitariniai klausimai, kaip atstatyti, pagal, e, kaip atstatyti e, išteklius ir panašiai sprendžiame skubius klausimus būtent e, vadovaujamėsi trečia kryptimi. Sprendžiame maisto produktų klausimus. Kaip vaikams e, išgyventi e, situaciją, kada negaunama pakankamai maisto produktų. Vienas iš trijų vaikų mūsųse yra maitinamas prastai. Kalbant apie reabilitaciją, 1, 3 ir 4 tos, a, tos kryptys apima. E, čia reikėtų, e, čia reikėtų iškelti į pirmą vietą ekosistemų atstatymą. E, pirmoji mm, kryptis tai yra vandens, vandens ir dirbožėmio gerinimas. Trečia e, kryptis tai yra e, vargingiausių gyventojų geresnė prieiga prie maisto produktų ir ketvirta e, geresnė, geresnė mytyba. Toliau vystymą, vystymo aspektai. Vystymo aspektą apima pirma kryptis, antra kryptis, perdirbimas ir priekyba ir penkta kryptis kuri apima visas reformas maisto saugos srityje. Taigi sukūrėme tokią strategiją, kuri gali ir pagalbos, ir atstatymo, ir vystymo klausimus spręsti kartu. Tačiau labai svarbu nepamiršti, kad kaip ką tik tais minėjo e, prieš tai pasisakęs kolega, labai svarbu atsižvelgti į vietinę visuomenę. Mes laikomės tokios strategijos, kad būtent į juos atsižvelgiame, į tą vietinę, vietinius gyventojus, mes investuojame labai nemažai to sityje ir dėl to tokią strategiją sukūrėme, kuri turėtų visuose lygmeniuose sukurti minimalius pasipriešinimo e, toms blogoms sąlygoms ir e, šokams, sakykime, e, gebėjimus. Mums labai svarbu, kad žmonės gautų geresnę prieigą prie sėklų, prie vandens. Labai svarbu žmonės išmokyti teisingai naudoti vandenį bei sėklas. E, su mažais labai įrankių, sakykime, taip ištekliais ir su minimaliu galvijų skaičiumi. Tačiau e, pasirūpinę šeime turime pagalvoti, ką darysime kaimo e, lygmenyje, e, kaip tą kaimą aprūpinsime grūdais. Labai svarbu, kad kaime būtų parduotuvė, kažkoks savotiškas, savotiškas grūdų bankas kad e, smulkus žemdirbiai galėtų gauti sėklų, kad jie galėtų gauti trašų bei įrangos, kuri leistų drėkinti dirbožemį. Šimtas kvadratinių metrų jeigu, sakykime, galės 100 kvadratinių metrų drekinti žemdirbys, tai galės kažkaip darotis jau su savo situacija ir galės spręsti tokius klausimus, kaip bloga vaikų mytyba arba jos pagerinimas tiksliau. Mes manome, kad e, visas tas požiūris turi būti išplėstas į visą šalį. Labai svarbu turėti rinką. E, svarbu turėti prieigą prie tos rinkos, e, grūdų banką. Tai yra minimumas. Atrodo, kad tai yra gana paprastas dalykas, tačiau tai yra labai svarbu mūsų šaliai. Labai svarbu, kad būtų sukurtas toks minimumas, kuris mums leistų atremti tas skubos situacijas ir krizinės situacijas. Reikia ne tik suteikti įvairias priemonės e, žemdirbiams, bet reikia juos ir mokyti. Būtent taip mes įsivaizduojame tą strategiją. Dar vienas labai svarbus aspektas yra institucinis aspektas. Taigi mes manome, kad turi būti strategija, kuri būtų išplėsta įvairius sektorius, įvairias funkcijas, į, dėl to mes apimtų, dėl to mes į, e, į, e, sukūrėme instituciją, kuri koordinuoja ministerijas bei ministrus. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad manome, jog labai svarbu prisiminti štai ką. Pirma, reikia, kad valstybė pareikštų tvirtą politinę valią savo pačios finansinius išteklius pasitelkti. Nigerijos situacija tokia ir yra. Mes norime būtent savo nacionalinius resursus panaudoti sprendžiant krizės situaciją. Toliau e, mes norime, kad mums padėtų partneriai, mes norime tokios strategijos, kuri leistų e, ir teikti pagalbą, ir atstatymą vykdyti, ir vystymą vienu metu. Tai štai, ponė pirmininkė, ką norėjau pasakyti, pabaigai pasakysiu tik tiek, kad rengiame apvalų į stalą. Paryžiuje lapkričio mėnesį dėl tos trys iniciatyvos. Mes tikimės, kad ES mus parems ir kad iš tiesų tas apvalusis stalas ir diskusijos mums labai daug pasitarnaus. Vieną minutę viršijau, bet tai nieko baisaus, sako pirmininkė. Dabar ponas Grinival. Voilà, juste pour pouvoir changer de, de PowerPoint. Fermez ça. On va fermer celui-là. Hop. Evet. Eh, c'est les petits problèmes techniques. Je ne trouve pas, c'est lequel Il est là. Ah, hop. Bonjour, euh, je vais continuer. Labą dieną. Aš taip pat tęsiu prancūziškai. Turime problemėlę LRRD. Labai blogai yra verčiama į. Uh, prancūzų labai nesklandžiai. Išvertus tai, ką gauname iššifravus, išeitų žodis storulis, kas atitinka mūsų programos pavadinimo. Taigi, la, lašiniai arba storulis. Taigi, nūdienos pasaulyje, kur pagėdautina būti lieknam ir sveikam, tas pavadimas neskamba labai gražiai. Taigi, norėčiau paminėti, su kuo susiduria ES institucijos ar pilietinės visuomenės atstovai, dirbdami prie LRRD, palikime anglišką santrumpą. Norėčiau paminėti, kad tai yra krizė, kai visą laiką reikia turėti naujų idėjų. Išeinama iš vienos krizės, pavyzdžiui, Haičio pavyzdys, antras situacijos pavyzdys, užsitęsusios krizės e, kai kuriuose šalyse, kaip, pavyzdžiui, Afganistane, Čadas, tai būtų trečio tipo krizė, kur krizės kartojasi nuolatos. Ir ketvirtoji situacija yra Sirija, kur neaišku, kuo viskas baigsis. Na ir galiausiai e, Somalis, e, Kongo demokratinė respublika, taip pat apie kurią kalbėjo ponia komisarė. Na štai, tiek. Haitis pirmiausia. Ten įvyko didžiulė katastrofa, visas miestas buvo sugriautas, e, net nukentėjo Europos komisijos delegacijos pastatas. Iššūkių čia buvo daugybė, matėme visai eilė įvykių. Pirmiausia, matėme, kad buvo labai sunku užmėgsti ryšius tarp vystomojo vystimosi darbuotojų ir humanitarnės pagalbos teikėjų, kad jie dirbtų bendrai. Humanitarnės pagalbos teikėjai atvyko žymiai vėliau. Tačiau laimiai, likus metams iki krizės, Haitija atsidarė humanitarnės pagalbos teikimo biuras, mes buvo siekiama ten numatyti globalaus plano įgyvendinimą Haičių ir aplinkiniams regionams. Tai reiškia, kad e, buvo galima imtis greitai telks į pagalbą, bet praktikoje susidurime su daugybė sunkumų, nes humanitarinė pagalba kaip įstomoji pagalba e, labai menkai priemė domėn miestų problematiką. Tiesiog reikėjo, kad delegacija iš naujo permastytų kas ir kaip, nes šį krizę palėtė daugiausia šalies sostinė, reikėjo miestams pritaikytų sprendimų, kurių nebuvo numatytose planuose. Laimiai, ar dėl kažkieno išradingumo, ar didžiulio spaudimo vietoje buvo galima pasitelkti Europos vystimosi fondo lėšas, FED vadinamasias lėšas, regionės plėtros lėšas. E, tačiau e, tai, tai nebuvo taip paprasta. Antras dalykas, kur Haitis E, plačiai pasinaudojo tuo, apie ką mes šiandien kalbame. Mes kalbame apie šalį, kuri kenčia nuo dažnų krizių, žemės drebėjimų daugybė. Ir čia labai svarbu užtikrinti, kad visos Europos komisijos siūlytos programos ir kitų veikėjų siūlytos programos E, priimtų domentą faktorių, kad Haitis yra rizikos zonoje, kur žemės drebėjimai yra dažni. Afganistanas. Tai yra ta šalis, kur karas tebesitęsia. 2001-aisiais buvo manoma, kad karas greitai baigsis, būtų galima gyveninti plėtros programas. Prie jų buvo dirbama ypač aktyviai buvo kreiptasi į, į administracijos struktūrą siūlanties įgyveninti, tačiau praėjus keletui metų pamatėme, kad karo zonoje teko e, jas įgyveninti, o tai netaip jau paprasta. Humanitariniams darbuotojams yra labai svarbu turėti galimybę bendrauti su žmonėmis ir stiprinti jų atsparumą arba užtikrinti visuomenės išgyvenimą. Taigi teko rasti resursų, palaikyti tą optimistinę plėtros dinamiką ir tuo pat metu likti neutraliems ir dirbti ir vienoje ir kitoje fronto pusėje, nes paprasčiausiai neaiškiai yra kryptis, kur linkstama. Afganistanas parodo, kad gali būti labai sunku patekti į tą dinamiką, kur e, teks dirbti su administracijos struktūromis, kad gali tekti daugiau dirbti prie visomųjų programų, tuo tarpu, kad tie, kurie e, skatina ginkluotus konfliktus, tebėra čia, galbūt ant kitos kalvos, galbūt gretimame kabulo name. Ir svarbiausias dalykas yra Štai koks svarbu, iš Paryžiaus sakoma, kad neva reikalinga empatija su vyriausybė, taip toliau ir panašiai, tačiau reikia pagaliau pereiti prie Stokholmo principų, kur humanitarinės pagalbos atstovams patariama laikytis humanitarinės pagalbos teikimo principų, nes tai jiems patiems gali būti naudinga. Na ir čia iškyla labai rimtų iššūkių. Koordinavimas tarp humanitarnės pagalbos teikėjų ir um, vystomosios pagalbos teikėjų turi būti, tačiau čia naivumo kartais pasitaiko. Kartais manoma, kodėl vieni ar kiti nesupranta tų iškylančių sunkumų. Tačiau pamiršoma kartais tai, kad vyriausybė kartais būna konflikto dalis. Čadas. Tai yra ta vieta, kur vyriausybė susitarė su didžiuliu visuomenės judėjimu. Tai gali būti susijęs su sausra, su konfliktais. Žmonės tiesiog juda, jie keliauja iš vienos vietos į kitą. Ir čia pagalbos teikimas yra įvairialypis. Būtinas lankstumas, programų lankstumas taip pat. Svarbu, kad nebūtų numatyta e, labai sustabarėjusių taisyklių, nes tokias numačius gali nutikti taip, kad po šešių mėnesių pradedama gyvendinti programą, o dar po mėnesių pastebama, kad ji jau nebetinka, nes situacija pasikeitė. Ir kodėl? Todėl, kad žmonės nelaukia, kol mes apsispręsime, jeigu jie nori išvykti, jie taip ir padaro. Taigi, tai yra ta vieta, kur mums metamas tikras lankstumo iššūkis. Mūsų programos turi būti lankščios, jei norime, kad jis būtų sėkmingas. Somalis, prieš paskutinis pavyzdys, tai yra ta vieta, kur ES ypač įsitraukė į veiklą siekdama paskatinti vystimasi. Situacija tebėra labai nestabili, labai pavojinga, greit besikeičianti, e, labai brangiai visi sustarimai kainuoja, tačiau matome, kad yra didelė ekonominė dinamika. Kaip rasti teisingą pusiausvyrą, kad būtų kad būtų padėta žmonėms, kurie dažnai labai stokoja maisto ar vandens. Ir žinome, kad yra ekonominių subjektų, kurie yra pasirengę žengti pirmin. Būtina pasitelkti inovacijas, būtina, kad būtų mažiau naivumo, nes jo dar yra čia. būtina saugoti taip pat ir mūsų darbuotojus, nes Somalija jų žučių pasitaiko. Na ir paskutinis dalykas - Sirija. Sirija mums iškelia tris svarbius iššūkius. Tai yra, mums būtina sugebėti iš anksto numatyti situaciją, kas įvyks jau sekančią dieną, the day after. Yra būtina planuoti daugybę scenarijų vienu metu. Ir Užbaigdamas norėčiau paminėti mūsų keturis svarbiausius dalykus, kaip raktus savotiškus. Pirmiausia, sakyčiau, teisingas politinio konteksto supratimas. Koks yra tas kontekstas, kaip e, išsiaiškinti, kokius žaidimus žaidžia įvairūs veikėjai ir taip toliau ir panašiai. Šitai yra ypatingai svarbus, kad galėtume tinkamai įgyvendinti pagalbos atstatymo ir vystimosi pagalbą. Kitaip mūsų E, ketinimai likti gerais ketinimais. Antra, būtina turėti tinkamus instrumentus, priemonės, kad jos būtų lankščios, greit panaudotinos ir kad būtų galima jas greitai valdyti, pasiremiant situacijos analizę įvairiais lygmenimis. Trečiasis dalykas, tas raktas, tai yra mūsų galimybė veikti iš anksto. Pavyzdžiui, iki pasiekiant taikos sutartis mes buvome Kosove, buvome Afganistane ir dabar Sirijoje taip pat. Vėlgi svarbu neužmiršti planuoti daugybę scenarijų. Ketvirtasis dalykas, kadangi situacijos yra krizinės, tos apie kurias mes kalbame, jos seka vienas po kitų. Mums reikia kad būtų užtikrinama, kad tai, kas bus sukūrėma po krizės, bus tvaresni sprendimai ir galimybės, kad žmonės galėtų padėti pasirengti tinkamai atremti kitą krizę, jeigu tokia ištiktų. Taigi reikalingas nebilo Klintono principas čia. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis parlamentarams. Pirmiausia, ponė Šnibriestram. Ja, vielen Dank. Äh, Labai ačiū. Jūsų pasisakymai buvo labai įdomus. Aš norėčiau ponio, pono Šmaler ir pono Granevel paklausti. Jūs pasakėte, kad parama vystimui ir humanitarinė pagalba turėtų būti labiau susijėtos viena su kita. Beje, komisarai tą patį minėjo, jie kalbėjo apie tai, kad reikalingas geresnis bendradarbiavimas. Tačiau aš norėčiau sužinoti, kaip visa tai praktikoje turėtų vykti. Kaip jums atrodo? Pone Šmalė. Jūs žinote, kad e, anksti kėlęs nesigailėsi, o kaip tai pasireikš politikoje? Kaip norėtumėte papasa, pakomentuoti tokį dalyką? Tik vienas klausimas, taigi. Atsakykite, prašom. I'm tempted to respond in German, but I've lost all my technical language. Kažkada mokėjau vokiečių kalbą, bet Pabandysiu vis tiek atsakyti angliškai, nes nelabai pamenu. Nežinau, ar galima taip konkrečiai atsakyti. Viskas turėtų remtis pačių institucijų interesais. Jos turėtų būti suinteresuotos bendradarbiauti. Taip pat kyla koordinavimo iššūkis – kuris yra labai dažnai minimas. Ir galbūt kai kur ši situacija yra šiek tiek perdėta. Dažniausiai minimi pavyzdžiai yra Haitis, Somalis ir taip toliau. Tikrai darbo visiems užteks ir manau, kad nesvarbu, ar esat humanitarinės ar visomosios pagalbos teikėjas, reikia atsižvelgti į du svarbiausius dalykus. Tai yra reikia to pragmatinio koordinavimo ir kitas dalykas reikia pripažinti, kad kartais vienoje ar kitoje vietoje veikėjų yra paprasčiausiai per daug. Taigi reikėtų burtis į koalicijas ir nuspręsti dėl tokių bendrų pagrindinių gairių ir krypčių. Ir, man atrodo, komisaras Priebalks kalbėjo apie tai, kad būtina vėl atrasti tą pačių valstybių lyderystės principą. Tai yra, kad vačios valstybės prisimtos atsakomybę už savo piliečius. Taigi, kad jos būtų suinteresuotos padėtimi savo šalyse. Pastaraisiais metais mes daugiausia dėmesio skiriame tarptautinės srities veikėjams. Ir dabar reikėtų atsižvelgti į tų šalių vyriausybės. Taigi, ką reikėtų daryti? Turbūt rasti tą tinkamiausią pusiausvyrą tarp investicijų į vietos bendruomenės ir tarp investavimo į vietos valdžios institucijas, kad jos pačios galėtų koordinuoti veiksmus pagalbos atstatymo ir vystymo srityse. vyko Rio 20-ko diskusijos praeitą savaitę ir ten daug dėmesio skiriama buvo ne tik nacionalinėms vyriausybėms, bet ir miestų administracijoms, merams, jų vaidmeniui sprendžiant šias problemas. Taigi būtinas bendradarbiavimas su lyderiaujančiomis vietos ir nacionalinėmis institucijomis. Ačiū. Euh, c'est une question très importante. Euh, comment est-ce Labai svarbus klausimas, kaip vis, visą tai padaryti. Šiame žurnale yra parašyta, kas e, dėl ko kaltas, bet norėčiau pasakyti e, tris pagrindinius dalykus. Pirma, tam, kad gerai būtų, e, geras būtų vystimasis, reikia labai gerai išanalizuoti situaciją. Delegacijos vadovai ir įvairios tarnybos, jeigu gerai sutarė, jeigu gerai e, vienodai supranta situaciją, tuomet į priekį bus pajudėta gana greitai. Kada tas dialogas nevyksta, tada viskas ir blokuojama. Taigi, uh, iš tiesų labai nelengva, nes e, riz, kri, krizę, riziką nebūtinai visi vienodai vertina. Jeigu vertina vienodai, tada geriau ir sutarė. Kitas dalykas. Ne e, žmogus, ne geografija, bet metodika lemia, kaip e, vyks vystimasis. Nes vystimuisi labai svarbus aspektai yra tie žmonės, kurie užsiima. O tie žmonės nebūtinai gerai įvertina riziką. Kita vertus, skubiai turintys veikti žmonės nežino arba nebūtinai žino, kaip dirbti su žmonėmis kaip dirbti su vietinėmis institucijomis, o čia jau tie vystimo e, veikėjai galėtų jiems padėti. Labai svarbu suderinti tą teigiamą patirtį iš vienos ir iš kitos pusės. Labai svarbu, kad ta krizė būtų išverti, įvertinta, e, kad būtų susitarta dėl humanitarnių principų ir panašiai. Ir paskutinis punktas jau buvo ne vieną kartą minėta, kad turi būti lankstus tie mechanizmai. Tie mechanizmai turėtų būti tokie, kad iš vieno mechanizmo galima būtų pasitelkti tam tikras priemonės kito, e, kitam mechanizmui paleisti veikti, kad jie būtų tarpusavėje sąveikus. Kaip Čado pavyzdyje matėme, e, LRRD specialus mm, pavyzdys buvo numatytas veikimui pietuose ir panašiai. Taigi labai svarbu protingai pažiūrėti į situaciją ir labai svarbu protingai tą situaciją įvertinti iš visų veikėjų pusės. Pirmininkė, dėkoju. Dar porą klausimų prisidėjo vėluojame pusvalandį, todėl norėčiau paprašyti kalbėti labai trumpai, kadangi po to turėsime balsuoti. Pirmas klausimas bus užduotas pono Deva. Labai trumpai prašom. Dėkoju, pirmininkė. Kaip žinote, vystimosi srityje dirbu jau 12 metų ir nežinau, kaip reikėtų elgtis krizės atveju. Kai ko mes nepaminėjome. Pavyzdžiui, pakestinė 7 milijonai žmonių buvo perkelti gyventi kitur po įvykusių potminių. Šrilankijoje tūkstančiams per 14 mėnesių buvo pastatyta 125 tūkstančiai naujų namų tą padarėme ne mes, ne nevyriausybinės organizacijos, o karinės pajėgos. Jie yra labai svarbus veikėjas humanitarinių krizių metu. Mozambike, kai žmonės potvinio metu lipo ant stogų, karinės pajėgos vėlgi atėjo į pagalbą. Taigi, tik noriu pasakyti, kad negalime užsimerkti ir nepaminėti to svarbaus veikėjo. Jeigu jie gali prisidėti ir ateiti, padėti, gelbėti gyvybės, tai negalime jų ignoruoti. Yra svarbus pilietinės visuomenės veikėjai. Ką pilietinė visuomenė daro? yra pilietinės visuomenės atstovai, kurie gali greitai reaguoti ir paklusti įsakymams. Pavyzdžiui, e, potinio atveju kartais žmonės išgelbėti gali tik karinių pajėgų sraigtasparniai ir tai yra vienintelis būdas. Dėkuoju. Ponas Gerins. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau sugrįžti prie tokios e, formuluotės, kurią panaudojo ponas Grönveld. Man labai patiko, kai jisai pasakė, kad labai teisingai reikia suderinti tą e, patirtį. Taip iš tiesų, paprastaba iš salės būna e, protų pagristų su, tuok, e, su tuoktuviu. Pietuose, sakykime, nedažnai arba nepakankamai būna pabrėžiama, decentralizuoti veikėjai mūsų valstybėse. Jau ne viename posėdėje dalyvavau regionų komitete e, ir pastebėjau, kad iš tiesų savivaldybės, nevyriausybės, nes organizacijos nori veikti, jas iš tiesų gali įnešti savo indėlį ir labai nemenka į tas um, protų pagristas sąjungas, sakykime taip. Pirmininkė, ačiū, ponas Grinevelt. Taip, decentralizuoti šiaurės veikėjų veiksmai E, jų vaidmo gali būti labai e, reikšmingi. Mes rekomendavome vieno iš savo studijų, kad tie, kuriems trūksta miestų patirties, susijungtų su miestiečiais. Žinoma, yra labai daug e, žinių, tomis žiniomis gali pasinaudoti šiaurės E, veikiai, e, tiks, tiksliau pietų veikiai e, tą patirtį iš šiaurės perimti ir tiek vandenį teikiant, tiek elektrą, tiek, pan, tiek visą kitą ir galima labai sėkmingai spręsti krizinės bei kitokias situacijas. Pirmininkė, vieną minutę. Labai trumpai dėl karinių aspektų. Tenka pripažinti, kad tai yra reikšminga resursų sritis. Ir pirmiausia, kai humanitarinės misijos patenka į konflikto situaciją, pavyzdžiui, kaip Libijos atveju, kai žlugo Kadafio režimas, tuomet neteko kariškiams dirbti humanitarinio darbo. Be to yra sakoma, kad humanitarinis darbas ir visuomenės kūrimas turi būti atskiras, atskiras rytis nuo karinės. Afganistane ir Pakistane, pavyzdžiui, taip kariškiai atliko daug humanitarinio darbo, tai jie taip pat dirbo ir prie visuomenės kūrimo reikalų, taip pat kartais abu principai yra geri. Pirmininkė, iš naujo pasakysiu, <laughs> sako pirmininkė. Prašom, žodis jums, ponia Labry. Dėkoju. Norėjau sureaguoti į tų atskirų subjektų pasitelkimą. Mes šiuo atveju kalbame labiau apie bendradarbiavimą su decentralizuotais veikėjais, taip vadinamais. Mes manome, kad pirmiausia, reikia dirbti su bendruomenė. Ir dirbant su bendruomenė ir atsiranda ta platforma tam, ką aš ir sakiau, kai žmonėms tiesiog sudaromos galimybės keisti savo gyvenimą. Be abejo, paza, valstybės pagalba, e, nacionalinis biudžetas yra geras dalykas, tačiau e, svarbu yra, kad nu, siektų pasikeitimų pati bendryje. Pavyzdžiui, kaip aš sakiau, mano minėtume pavyzdė šalies šiaurė padeda pietiniai daliai. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū visiems trims ekspertams, visiems trims prelegentams, jie nusipelno mūsų aplodismentų. O dabar suteiksiu žodį ponui Taisui Bermanui. Jis vado, pirmininkaus antrajai daliai. Ir jis, aišku, būdamas labai protingas žmogus, pavystą vėlavimą, kurį man pirmininkaujant sukaupėme. Dėkoju. Sutrumpinsiu savo pasisakymą kokie 80 procentų. Klausimas būtų toks. Kaip užsitikrinti, kad ateityje teikiama ES pagalba būtų tinkamai panaudotas, sprendžiant tas problemas, kuris privalu spręsti. Dabartinės priemonės jau yra tos, kur kalbama apie būtinybę jungti vystomą pagalbą su atkuriamąją pagalbą. Tačiau kol kas tos jungtis pernelyg silpnos. Kol kas nepakankamai keičiamos ES programos susijusios su pagalbos teikimu. Siūlant naujus teisės aktus, pastebėjome, kad jie yra tobula kopija to senųjų teisės aktų, tuo tarpu, kad reikia priimti sprendimus, kurie padėtų pasiekti pasikeitimų. Nemanau, kad ta tiksli kopija yra pakankamas dalykas. Mums reikia daugiau lankstumo ir turėsime progą apie tai dar padiskutuoti Europos parlamente. If she can demonstrate that 5% is not enough, we'll think about it. The text as it is. Dabartinis teisėkuros pasiūlymo tekstas yra per daug abstraktus, nepakankamai aiškiai pasakoma, kaip reikėtų mažinti tą atotrukį tarp humanitarinės ir visuomenosios pagalbos nesakymą. Taip pat sakoma, kad apsakščiai sakoma, kad finansavimas bus naudojamas pagalbos atstatymo ir vystymo susijimui. Finansiniai instrumentai turėtų būti panaudoti tinkamai ir tam, žinoma, reikia stiprios politinės valios, kad būtų veiksmai išties efektyvus. Taigi toliau reikėtų tobulinti veiksmus šioje srityje ir pabandyti kuo labiau stengti susijęti pagalbą atstatymą ir vystimosi būtent programavimo metu. Dar vienas dalykas – finansavimas. Ar reikia papildomo finansavimo, kad LRRD susijimas pavyktų? Ar tikrai reikia papildomų finansinių pajėgumų? Tai yra papildomo finansavimo mokymams, informavimo kompanijoms ir taip toliau. Ar jau mes pasiruošę tam susijimui? Nelengva atsakyti šios klausimus. Toks būtų mano pristatymams busimiesiems trims kalbėtojams. Visų pirma, Andrijas Mavrojanis, Europos reikalų ministro pavaduotojas iš Kipro, taip pat Pedro Marazan ir Tobijas Šafer, du mokslininkai iš Sudvint instituto atlikę e, išsamų tyrimą apie LRRD ir ES finansinius instrumentus, bei Maikas Penrose kalbės Voice ir Concord organizacijų vardu ir pats jis atstovauja Save the Children International organizacijai. Taip pat neseniai e, jį buvo išleistas bendras dokumentas šių organizacijų dėl pagalbos atstatymo ir vystymo susijimo. Taigi visų pirma žodį suteiksiu ponui Andrės Mavrojens, prašau. Labai ačiū, pirmininkė, pirmininkai, parlamento nariai, ponės ir ponai, pirmininkaujančio Kipro vardu norėjau visiems jums padėkoti, padėkoti Europos parlamento komitetui, kad kalbamės šiandien šią svarbę temą, kaip susijęti pagalbą atstatymą ir vystimą. Tik visų pirma, leiskite pasakyti, kad taryba ir pirmininkaujanti valstybė sutarė, kad būtina naudoti tą pagalbos atstatymo ir vystymo susijimo priemonę. Ir prieš perėdamas prie konkretesnių detalių ir finansinių priemonių, noriu pasakyti, kad matėjau čia pasiklausyti, jūsų išklausyti prieš busimasias dėrybas. Ir visų pirma, manau, kad būtina identifikuoti tuos pagrindinius iššūkius kylančius Europos Sąjungai, stengiantis susijęti pagalbą atstatymą ir vystymą. Taip pat būtina atsižvelgti į apskritai kontekstą, kalbant apie būsimą 14-20 metų laikotarpį. Iš ties yra aišku, kad humanitarinės ir vystomosios pagalbos atskirimas buvo tik techninis dalykas – pakankamai dirbtinis dalykas. Ir dabar būtina kalbėti apie holistinį visą apimantį. Požiūrį ir visi tam pritarė, kad būtina didinti atsparumą. Mūsų, kaip pirmininkaujančios valstybės, pagrindinė žinia būtų, kad reikia viską daryti geriau. Reikia, kad Europos Sąjunga būtų svarbi ne tik ES piliečiams, bet ir svarbus veikėjas visame pasaulyje. Būtina padėti gerinti. Ir kaip jau buvo minėta, ataskaitoje pagrindiniai kylantis iššūkiai yra glaudžiai susijęs su pagalbos tiekimu, decentralizuotų sprendimų prieimimu, būtinybę didinti lankstumą, kai kalbame apie procedūras. Ir turime taip pat pagerinti programavimą ir finansavimą planavimą. Taigi turime stiprinti bendradarbiavimo priemonę, turime jau konkrečias strategijas numatytas, kaip reaguoti po įvykusių krizių. Galime perskirstyti fondus, galime nuspręsti, kokias procedūras naujo, naudosime, kad galėtumėme veikti greičiau ir kad paslaugos ir pagalba būtų teikiama efektyviau. Iš esmės, Turime pasinaudoti egzistuojančią progą susijęti pagalbą atstatymą ir vystimą. Trumpai pasakysiu, ką taryba nuveikė šioje srityje. Mes norime siekti tai, ką jau nuveikė Danija ir toliau mes taryboje dirbame ir stipriname po tą politinį įsipareigojimą pat norime didesnio tvirtesnio įsipareigojimo pagalbos atstatymų ir vystymo susijimo. Srityje buvo parengtos tar tarybos išvadų projektą įtraukėme į kaip pagrindinį darbo atvarkės klausimą. O 2005 metų tarybos išvadose LRD iš vis nebuvo minimas. Taigi, LRD taip pat buvo įtraukta į galutinį Rio plus 20 dokumentą. Spalio mėnesį ministrai kalbės apie perinamąjį laikotarpį, taip pat svarstys, kaip galima būtų įtraukti pilietinės visuomenės organizacijas, reaguojant į krizės. Ir bus parengtos atitinkamos tarybos išvados. Taip pat mes stengiamės politinius įsipareigojimus paversti konkrečiais veiksmais. Danija, Lenkija ir Kipras kartu dirba su komisijos nariais. Daug ką pasiekėme Sahelio regione ir Kipras tikrai įsipareigoja rudenį dirbti toliau pagalbos atstatymo ir vystymo susijimo srityje. Tai yra įsipareigoja skirti šiam klausimui daug dėmesio. Dėl bendradarbiavimo priemonės. Mes visi esame įsipareigoję rasti geriausią sprendimą ir baigti tekstą rengti iki šių metų pabaigos. Norime atsižvelgti į šį klausimą e, rengiant daugiametę finansinę programą. Taigi mes sieksime to, kad pagalbos atstatymų ir vystymo susijimas būtų paminėtas visose svarbiausiose dokumentuose. Dar vienas dalykas. Norime įtraukti pagalbos įstatymą ir vystymo susijimą į vystymojo bendradarbiavimo priemonę ir pasiekti to, kad šis susijimas būtų stiprinamas ateityje ir taptų svarbios humanitarnės ir vystomosios pagalbų susijimo dalimi. Taigi turime atsižvelgti į krizę patiriančias valstybės, į, krizę, į valstybės, kurios prieš tai patyrė krizės ir į nestabilės valstybės. Taip pat turi būti skirti konkretus finansiniai įsipareigojimai, kuriems naudoti reikia lankstumo, kad pasiektumėme daugiau efektyvumo naudojant lėšas. Taigi turime visų pirma būti lankstus, prisitaikyti prie pokrizinių situacijų ir atsižvelgti į tų pačių valstybių parengtus planus. Mes taip pat turime reikalauti, kad būtumėme pasirengę reaguoti ir mažinti nelaimių riziką bei rūpintis atitinkamais mokymais. Taigi komisija daugiausia dėmesio skiria krizę patiriančioms, nestabilioms ir pokriziniams valstybėms. Kolegos, dirbdami kartu su kolegomis iš Europos parlamento, manau, kad mes galėsime pasiekti to, kad busimieji instrumentai atitiktų poreikius ir galėtų padėti pažeidžiamiausiams šiame pasaulyje. Labai Jums ačiū, ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Labai trumpai prancūziškai pasakysiu. Na, nenorėčiau sugadinti to darbų grafiko, kuris jau buvo susidarytas. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad išvykstu anksčiau iš posėdžio, nes negaliu e, neįvykdyti kito įsipareigojimų. Tiesiog noriu pasakyti, kad labai gerbiu čia susirinkusius asmenis, tačiau esu laukiamas ir kitur, nes to dėjas kito sustikimo neįmanoma atidėti. Visiems dėkoju už galimybę pasakyti ir už supratimą. Ačiū, ponai Mafrojanis. Puiku, kad suprantate, kokie jautrus mes čia esame parlamente. E, mes nesame pripratę, kad pirmininkaujančios valstybės atstovai taip greitai paliktų mūsų posėdžius. Juokauju, sako pirmininkas. Tiesiog e, kalbame ryšį apie tai, kaip susijęti pagalbą atstatymo ir vystymą visas šias programas. Manau, kad visų tikslas yra bendras ir kompromiso pasieksime nesunkiau. Tai džiugina. O dabar žodis Pedro Morazan ir Tobija Šafer. Dešimt minučių, prašau. Dėkoju už man suteiktą galimybę pateikti mūsų studiją dėl pagalbos atstatymo ir vystimo susijimo. François Grunwald e, buvo vienas iš mūsų atstovų, taip pat ir aš įsiusiu instituto ir dar vienas kolega. Mūsų studijos rekomendacijos remiasi trejų požiūrį. Pirmiausia, svarbu analizuoti turimas struktūras susijęs su LRRD gyvendinimu Ir čia mes turime prisiminti tokias situacijas kaip Afganistanas, Haičio žemės drebėjimas ir panašiai. Ir mes matome, kaip ten veikia pagalba teikiančios organizacijos. LRRD pagalba buvo diskutuota jau pirmą, tad susitelksiu prie apklausos ir paskui pateiksiu išvadas ir rekomendacijas. Taigi, pirmiausia, tenka peržvelgti institucijas, turimas priemonės ir strategijas. Kai dėl institucijų, be abejo, egzistuoja EFCO, ECO ir e, iš, išorės veiksmų tarnyba Europos Sąjungoje. Taip pat egzistuoja vietinės struktūros ir atstovybės, kurios padeda keistis informaciją tarp Briuselio ir konkrečių vietų, kur pagalba teikiama. Taigi LRRD pastebėjome, e, kartais teikiama pagalba turint kitokius skirtingus interesus ir trūkstant koordinavimo. Kai kada veikla dubliuojama. Taip pat svarbu, kad būtų keičiamas informacija tarp darbuotojų. Džiaugiuosi tuo, kad komisarė Georgieva šiandien pabrėžė, kad yra būtina e, labiau mokyti personalą, supažinti su LRRD tikslais. Taip pat svarbu yra, kad žmonės padirbėtų vairiose tarnybose, suprastų kas ir kaip. Vykdymui ir gyvenimui LRRD mes turime paminėti e, saugumo užtikrinimo priemonės ir taip pat kitas e, priemonės, humanitarnės pagalbos instrumentą ir pagalbos e, ir rezervinės priemonės turimas skubiai pagalbai teikti. Svarbu vėlgi, kad būtų glaudžiai koordinuojami visi darbai. 2006 metais vystamojo bendradarbiavimo priemonė būtų tinkamai panaudota. 12 straipsnėje jūs galite rasti nuostatas susijusias su LRRD Būtina, kad būtų sudarytos galimybės toms reikiamoms jungtims atsirasti, tačiau nevyriausybinėms organizacijoms kartais kyla tam tikrų klausimų. Be abejo, lankstumas yra geras dalykas, bet būtinas lankstumas, būtina turėti galimybę atlikti tinkamai koordinavimą ir e, tinkamai įvertinti situaciją. LRRD ir susiję dalykai, jūs galite matyti čia ekrane siekiama konsensuso humanitarnės pagalbos srityje, kad dėl konsensuso vystomajam bendradarbiavimui tai yra šiek tiek mažiau žinoma LRRD. Būtina gauti informaciją apie susiklošiusias pavojingas situacijas, apie maisto trūkumą ir panašiai. Taigi LRRD principai 2011 metų komunikate yra pabrėžti ir ten apie tai kalbama labai nemažai. Svarbu, kad teorija būtų taikoma praktikoje. Dabar tai yra svarbiausia. Kai dėl apklausos mes Briuselėje apklausėme visą eilę žmonių, tačiau apklausėme ir įgyvendinančių organizacijų atstovus. Apie 50 jų atstovai turėjo galimybę pareikšti nuomonę, mes pateikėme 15 klausimų apie tai, kaip finansiniai, operatyviniai aspektai susijęs su LRRD yra vertinami. Na ir mūsų apklausos rezultatai prieštarauja šiek tiek tiems vertinimpams, kuriuos girdime iš ES pareigūnų. Kaip yra sudaryta ši apklausa, mes patikime tris klausimus, kurie atrodo buvo akivaizdus. Pirmiausia, matome pilka zona susijusi su vystomoju bendradarbiavimu. 77 procentai sutinka visiškai su tuo, kas yra daroma. Paskui administracinės procedūros jų supaprastinimas buvo minėtas. 48 žmonės mano, kad jos turi būti supaprastinamos. Galiausiai dėl finansinių priemonių, ar jos yra pakankamai lankščios, kad būtų galima už, užtikrinti sklandų perėjimą. Tai nebuvo toks akivaizdus atsakymas, tačiau dauguma nesutinka su tuo teiginiu, kad tos rėmės yra pakankamai lankščios. Žodis kolegai. Think, uh... Dėkoju. Galime iš mūsų atlikto tyrimo padaryti štai kokias išvadas. Tam, kad į biudžeto programavimą būtų įtrauktas LRD, būtina atlikti tris pagrindinius žingsnius. Tai yra įtraukti skirtingus instrumentus ES reglamentus. Kitas žingsnis būtų įtraukti LDI, EDF ir visumam trevimo priemonės programavimą ir taip pat parengti pagalbos įstatymų vystymo susijimo konkrečius instrumentus. Čia kalbu apie MIP, NIP ir taip toliau. Toliau mūsų būtų pasiūlymai, konkrečiai dėl teisėjo kurios. Būtina peržiūrėti ES reglamentus tam, kad būtų pateiktas atsižvelgta į konkretų LRD, suteiktas konkretus mandatas LRD ir prisimta atsakomybė. Tokiu būdu būtų, pasiekta atitinka, būtų pasiektas atitinkamas lank, lankstumas ir užbėgta įvykiams už akių. Taip pat būtina užtikrinti, kad LRD būtų pri, įtrauktas kaip pagrindinis principas į daugiametės orientacinės programas. Taigi turi būti tai įtraukta kaip viena iš principų dalių. Būtina taip pat užtikrinti tinkamą perėjimą iš vienos politinės krypties į kitą ir numatyti atitinkamus instrumentus pereinamojo būtent to perėjimo. Būtina numatyti išsamų ir nuoseklų ES požiūrį bendradarbiaujant su skirtingais veikėjais. Dabar mūsų pasiūlymai įgyvendinimui. Būtina numatyti daugiau lankstumo strateginiuose valstybių ir regioniniuose dokumentuose. Krizių metu situacija yra nenuspėjama. Ir rengiant strategijas, jos turėtų užtikrinti atitinkamą lankstumą, kad būtų galima atitinkamai prisitaikyti prie tų nenumatytų situacijų. Taip pat būtina parengti konkrečias LRD iniciatyvas atsižvelgianti konkretų sektorių ir būtina glūdžiai bendradarbiauti su humanitarinės ir visomosios pagalbų teikėjais. Taip pat būtina įsteigti konkretų reguliarų stebėjimą kaip yra įgyvendinami veiksmų planai ir taip stebėti pasiektą pažangą. Visi veikėjai turi veikti bendrai, kad būtų įgyvendinami veiksmų planai ir kad tai būtų padaryta efektyviai. Dėkuoju. Ačiū už suteiktą žodį. Labai ačiū. Dabar metas klausimams. Iš pradžių aš norėjau paklausti. Oi, labai atsiprašau, aš taip skubu, kad pamiršau, kad dar trečiasis kalbėtojas. Iš ties nedovanotina klaida. Mike Penrose. Prašau man atleisti. Save the Children International organizacijos atstovas. Thank you very much for. Uh, I, I think I'll advance one of the recommendations I have. Dėkoju. Aš galiu tik paklausti rekomendaciją, kurią jau girdame. Neužmirškite pilietinės visuomenės organizacijų, kai kalbate apie tokius svarbius reikalus, kaip ką tik vos neįvyko. Aš labiausiai norėjau susitelkti štai prie ko. Humanitarės pagalbos rytyje dirbu 18 metų. Ir daugiausia yra, kai nutinka tokie dalykai, yra sakoma, daugiau niekada. Tiek Etijopijoje, tiek Haityje, tiek Ruandoje girdėjome tariant žodžius niekada daugiau. E, Rytų Afrikoje taip pat buvo kalbama taip pat ir Vakarų Afrikoje taip pat. Ir matome, kad tie dalykai vėl vyksta iš naujo, po tų mūsų skambių pasakymų niekada daugiau. Savo. E, buvo sakoma, kad LRRD yra sunkiai išverčiama į prancūzų, bet į anglų nelengviau. Neseniai susitikau su koordinatoriais humanitarės pagalbos teikimo ir jie buvo paprašyti apibrėžti, kas yra atsparumas, resilience. Ir jie tai apibrėžia labai skirtingai. Aš manau, kad mes sukūrėme kažką, ką galėtume pavadinti savo administracinę realiją. Na, nežinau, ar, ar bereikia ką ir pridurti prie to, kas buvo pasakyta tuose pasisakymuose, kuriuos šiandien girdėjome. Nes prieš tai kalbėjo du kolegos ir anksčiau kalbėjo asmenys pasakė labai daug tiesos. Mes sukūrėme tokius žodžius - humanitarinė pagalba, atstatymas, E, susijimas ir taip toliau ir panašiai. Tačiau situacija vietose, matome, yra dažnai labai sunki ir tas, ta, tie sunkumai tęsiasi, jie tik pereina iš vienos fazės į kitą. Mes kalbame apie žmonių pažeidžiamumą. Kodėl? Todėl, kad jie pergyvena krizę, dėl to, kad jie nieko negali vieni nuveikti tame krizės kontekste. Ir LRRD stengiasi dirbti kažką, kad žmonės jiems būtų ir jų šaliai, regionai būtų užtikrinta tvari plėtra. Iki 50. Apie 15 procentų visomosios pagalbos, sakoma, yra išvaistoma. Dabar svarbiausi iššūkiai yra štai kokie. Mums svarbu, kad e, nesustotų visomosios pagalbos programos, jos sustoja dėl humanitarinės krizės. Ir humanitarinės pagalbos lėšos dažnai neperskirstomos taip, kaip reikia ir programos stoja. Matome, kad trūksta lėšų, siū, trūksta lėšų sprendžiant humanitarinę krizę ar vystimosi programas. Ir čia išeitis galbūt būtų tus lėšų, kaip jau sakiau, tinkamas perskirstimas. Trūksta lankstumo ir nuspėjamumo susijusio su turimomis lėšomis. Ir Etiopija čia būtų geriausias pavyzdys. Prisėtų prie to, ką sakė komisarė Georgieva. Jungtinių valstijų vyriausybė vadovavo krizės sprendimui e, Etiopijoje. Ką, kas buvo numatyta? Buvo numatyta vystyti, plėtoti vystomasias programas ten, kur krizė siautėja ir turėjome galimybę pritaikyti jas prie pasikeitusios situacijos. Buvo galima teikti humanitarinę pagalbą ir atsižvelgiant, atsižvelgiant į kontekstą buvo galima priimti reikiamus sprendimus. E, donorų lėšas perskirstinti taip, kaip reikia. E, kaip mes sakome, reikėtų išvengti situacijos, kai uodega visgina šunį. Ir Aš kalbu apie tos dalykus, kurie vyksta realiai konkrečiose vietose. Mes tiesiog esame, mes esame matę, kaip kartais priimamos, nuspręstos priemonės netitinka realijų, kurias reikia spręsti. Yra būtina turėti lėšų, be abejo, bet mes turime turėti teisę tas lėšas skirstyti pagal susiklošiusi kontekstą. Taigi, Aš manau, kad prieš tai kalbėjęs asmo visai teisingai paminėjo, mums būtina LRRD įtraukti į reglamentus. Mes apie tai esame kalbėję dabar, prieš porą metų apie tai kalbėjome ir dabar. Kalbame apie atsparumą, anksčiau kalbėjome apie visuomenių pažeidimų apsaugą ir taip toliau panašiai. Visam tam reikalinga tam tikra teisinė bazė. Mums būtina numatyti, kaip tai bus įgyvendinta. E, būtina atsižvelgti į susikloščiusias realijas. Mums taip pat reikia LRRD ir rizikos valdymą DRR e, įtraukti e, į mūsų programas susijusias su krizių valdymu. Na, taip, sunkumų daug. Mes kalbame apie reikiamą finansavimą LRRD Ir manyčiau, kad šie mechanizmai turėtų būti nuspėjami ir lankstus. Lankstumas buvo daug kartų minėtas. Mes kalbame apie tai, kad čia galėtume sutaupyti pinigų. Buvo įrodyta, kad vienas investuotas doleris, investuotas į LRRD gali padėti sutaupyti 7 dolerius, kurie gali būti panaudoti tolesniai humanitarniai pagalbai teikti. Konsultacijos su, puliet, su pilietinė visuomenė taip pat yra labai svarbu. E, vystomoji pagalba ir humanitarinė pagalba dažniausiai būna teikiama vietinių e, pagalbos teikimo organizacijų. Ir nežinau, ar reikėtų perduoti humanitarinės pagalbos teikimą kariškiams. Tiesiog e, kartais realijos susiklošiusios neleidžia tokių sprendimų priimti. Ir svarbu būtų, kad lėšos, kaip jau sakiau, būtų skirstomos pagal susiklošiusias realijas o, ir pagal susiklošiusi kontekstą, o ne pagal kitokius kriterijus. Svarbu, kad būtų remiamos egzistuojančiomis iniciatyvomis ir kad būtų tinkamai bendradarbiaujama. Tuo ir baigiu dėkodamas Jums uždėmesi. Very... Puikiai kalba, labai greitas pasisakymas. Tikrai tai šaunus pranešimas. Matau, yra narių norinčių užduoti klausimų. Turėsime dar šiandien balsuoti, bet pirmiausia, suteiksiu žodį norintiems paklausti. Norėjau paklausti, ar pakankamai dabar keičiamas reglamentas, vystumo bendradarbiavimo priemonės reglamentas, ar pakankamai dėmesio skiriama toms detalėms. Kaip Jūs galvojate, ar jų pakankamai yra padaryta, ar dar reikėtų papildomai kažką pakeisti? Miguel Angel, noriu paklausti, prašom. Trumpas klausimas ir komentaras Man atrodo, kad per minutę su pusę tikrai neįmanoma tą padaryti, bet kągi. Per šį klausimą labai atidžiai klausiausi, e, pritariau čia išdėstytoms mintims ir kalbėjome apie tokią labai svarbę temą. Prieš dešimt metų irgi kalbėjome apie, apie tai. Mm, kita vertus, mes esame pirma, pionieriai šios srities, e, kita vertus, buvo padaryta labai nemaža pažanga e, humanitarinės e, pagalbos paramos rytyje. Prieš 12 metų irgi šnekėjome apie tai ir parlamente, ir komisijoje, Bet kokiu atveju atrodo, kad dabar akademinėje visuomenėje, kur renkasi specialistai įvairūs, kiekvienas pristato įvairias mintis. Tai čia irgi tokia kaip ir diskusija tarp specialistų vyksta, tačiau aš nelabai suprantu, kad tai apie ką šiandien diskutuojame, nesižvelgia į Europą, juk mes gyvename konkrečioje Europoje. Prieš 30, prieš 40 metų Europa tik pradėjo judėti remdamasi solidarumu, bendraja vertybė. Tas solidarumas buvo valstybėse, kai kuriuose tarp valstybių ir reikėjo numatyti solidarumą išorinio pasaulio atžvilgių, taip pat ir pietų atžvilgių. Tačiau šiandieną Europa jau pasikeitė. Viskas pasikeitė, nebepanašia Europa į tą solidarę Europą, kurią mes žinojome. Dabar jau Europa egoistinė. <clears throat> Deja, tai yra tokia Europa, kuri mano, kad laikantis nuoseklumo nereikėtų būti solidariems likusio pasaulio atžvilgiu. Labai gaila. Labai gaila dėl to, nemanau, kad bendradarbiavimo politikai bus skiriama pakankamai lėšų ir nemanau, kad iš valstybių narių pusės didžiaja e, dauguma tikrai nepasireikš tas solidarumas pietų atžvilgių. Bent jau man tai yra aišku ir vienareikšmiška ir tai mane labai nuvilia. Nes buvo pasakyta, kokiais klausimais mes per tuos metus radome konsensusą, tačiau norėčiau pasakyti, kad visam tam pinigų nesurasime. Vyriausybės tvirtina, kad Europos Sąjungoje solidarumo buvo per daug. Žinoma, tai, apie ką diskutuojame, mus labai praturtina, labai viskas įdomu, tačiau į realybę mūsų diskusijose neatsižvelgiama. Ir mūsų užduotis kaip tik ir būtų tokia, kad reikėtų viską patikslinti, reikėtų orientuoti viską, kas čia buvo paminėta, visa ta problematika, kuri čia buvo iškelta reikėtų pritaikyti prie šiandieninės Europos situacijos, nes antraip mes visgi vėl diskutuosime tarp specialistų ir tos diskusijos prie nieko gero mūsų neprives. Norėčiau, pane, mm, pane ministrui atsakyti. Ponas Martynės teisus, iš tiesų solidarumo trūksta. Sunkus laikai, krizė ir labai svarbu turėti reikiamų išteklių, kad galėtumėm vystyti savo e, vystimo politiką. Visiška teisybė, aš manau, e, manau, kad mums reikės e, tam tikrų lėšų, tačiau tų lėšų nėra tiek, kiek mums reikėtų. Mums reikėtų numatyti kažkokią, kažkokį tai reikiamą finansavimo lygį. Na, o likusiais klausimais tai nemanyčiau, kad mūsų požiūriai labai jau skiriasi iš esmės. E, vienoje ar kitoje srityje galbūt kai kas gali šiek tiek skirtis, tačiau apskritai paėmus, dėl siektino tikslo mes sutarėme, gal kažką reikėtų kažkaip paderinti, bet labiausiai reikėtų suderinti, E, ta, tuos išteklius, kurie bus skiriami. Labai mus praturtina šiandien vykusios diskusijos. Dabar jau galime pasižiūrėti, koks požiūris bus suprantamesnis, geriau išsprendžianti situaciją, tačiau šiaip ar taip nemanau, kad tikroji problema e, yra kažkokio tai uh, mąstymo skirtumuose. Kaip jūs sakėte, ponė Martinės, iš tiesų solidarumas čia didžiausia problema. Ar mes norime būti efektyvesni, mes norime nueiti toliau, ar mes norime išleisti e, pinigus kažkokiems konkrečiai numatytiems tikslams. Ačiū pirmininkė, labai atsiprašau, kad turiu išvykti anksčiau, e, priemiau domin visas čia išsakytas pastabas. Labai ačiū ir e, perduokite geriau, geriausius linkėjimus ponui Vendrompoj. Oui, allez-y. Um, let me to respond in Spanish. <laughs> um, Leiskite man atsakyti ispaniškai. Pirmasis atsa e, klausimas. Labai e, teisinga E, mintis, kad to, tie instrumentai ES nedetalizuoti ir neaiškus. Tai e, nėra tokios atliktos studijos, kuri paaiškintų, kokie tie instrumentai ir kaip jais reikėtų naudoti. Dėl to mes ir sakome, kad reikia dirbti visais lygiais. Reikia laikytis teisės aktų ir taip pat e, sakome, kad tos studijos, kurios egzistuoja, e, sakykime, lyginant su pirmoju instrumentu, to, yra tokios studijos, kurios anksčiau neegzistavo naujoje versijoje, kuri dar turi būti patvirtinta, yra paminėta ir ponė Čefer jau kalbėjo apie tą 12 straipsnį, kad mes e, turime susitikti ir pakalbėti ir atsižvelgti į tuos rezultatus, kurių pasiekėme kartu su organizacijomis, dirbdami konkrečiose situacijoje. Problema prasideda tiksliai šioje vietoje, kad galėtumėm pasakyti, kad problema prasideda čia, šioje vietoje, kad e, galėtumėm žinoti, kokiais instrumentais turime pasiremti spręsdami vieną ar kitą problemą, e, kad, turėt, kad galė, e, turime susitikti ir aptarti tiek regioninės, tiek šalių strategijas, nes dabar yra tam tikras sumaištis, kadangi tos institucijos, kurios turi tuo užsiimti, nelabai žino, kokius instrumentus gali pasitelkti ir ponė Šefer pasakė, ir daug kas jau pasakė, kad turi būti atsižvelgta į tai, kas sakoma, turi būti atsižvelgta į bendradarbiavimą ir į tai, kaip, viską, kaip padaryti, kad viskas veiktų praktikoje. Yra toks aspektas, kurio galima būtų išvengti, jeigu būtų apibrieštos aiškiai taisyklės dabar reikalinga, reikia aiškiau apibriežti, kas yra ta skubi pagalba, kas e, yra tvarus vystimas. Mes manome, kad tie instrumentai yra pernelik aiškiai apibriežti ir e, yra neaiškiai apibriežti ir dėl to ir kyla daugybė problemų. Labai ačiū, aš nemanau, kad daugiau uh, nariai norėtų užduoti klausimų, todėl mes galime dabar perėti prie išvadų. Aš norėčiau dar e, paminėti ponios Georgievos pastabą dėl humanitarinės pagalbos, tas skubios pagalbos. Ji nėra vienas ir tas pats, kas parama vystimui. Kitaip tariant, nepakanka tik teikti pagalbą, nepadėti statyti žmonėms namų ir sakyti, kad tai yra pagalba. Na, kai kuriuose valstybėse narėse esama tokio galbūt mąstymo. Sakoma, kad pakanka suteikti skubę pagalbą ir tiek. O paskui būtina, kad padėtų kaž... pati vyriausybė žmonėms arba šiaip kažkoks stebuklingas kažkas, galbūt rinka. Štai štai, manyčiau, kad svarbu yra nepamiršti tokio dalyko kaip solidarumas, yra labai svarbu. Dėkoju. Labai trumpai. Pabaigėme savo šios dienos klausimus, dėkoju visiems kalbėjusiesiems, dėkoju dalyvavusiems mūsų posėdėje ir ačiū, kad buvote tokie aktyvūs. Išgirdome daug įdomių dalykų, galėsime pasidaryti išvadas, remdamiesi tuo, ką šiandien išgirdome. Uh išklausome mūsų Europos komisijos atstovus, mūsų kolegas, mūsų ekspertus ir manau, kad dabar svarbiausia įtvirtinant tą ryšį yra veiksmų derinamas, sutarimas, būtina žvelgti į situaciją, ją analizuoti ir derinti veiksmus ir būtina taip pat atsižvelgti tai, ką svarbiausia reikia nuveikti. Būtina, kad veiksmus derintų visi veikėjai, tiek humanitariniai darbuotojai, tiek visomosios pagalbos teikėjai. Kai vyksta stichinė nelaimė, būtina taip pat pasitelkti kariškius ir su jais derinti savo veiksmus. Aš bent jau įsidėmėjau tai, kad lankstumas susijęs su lėšų paskirstimu yra būtinas dalykas, kad liktų tas ryšys tarp skubios pagalbos ir atstatymo darbų. Na, kiekvienas dabar galėsime pasidaryti savo išvadas ir dirbti, kad būtų efektyviai teigiama pagalba ir kad tas ryšys, apie kurį mes kalbėjome šiandien, būtų tinkamai įtvirtintas. Peno tam po šiandienos diskusijų tikrai pakaks. Ačiū visiems dalyvavusiems diskusijose. Žodžių kolegai perduoti nebereikia, jis atrodo viską pasakė, ką norėjo, tad žodį maloniai perduosime poniai Evai Žolį ir pereisime prie balsavimo. Yeah. Shaker, shaker, shaker. You know, spend the whole time with one hand.